sehr geehrte Damen und Herren. Ponios ir ponai, sveiki susirinkę į popietinę mūsų posėdžio dalį. Norėčiau pasisveikinti su mūsų svečiais, kurie atvyko į seminarą tema priekyba žmonėmis ir lyties aspektas – Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją Mariją Sorajos Rodrygės Ramos ir ją iškart suteiksiu žodį. Tačiau prieš tai dar norėčiau pasveikinti kolegą Juan Fernando Lopes Aguilar. Žinau, kad jo dar nėra salė, bet viliuosi, kad jis netrukus prisijungs ir Šie du kolegos yra mūsų bendra pranešėjai nuo abiejų komitetų, moterų ir pilietinių teisių. O dabar pasveikinau bendra pranešėjus ir pasveikinsiu dabar mūsų svečius, pristatysiu juos tą tvarką, kurią jie perskaitė savo pranešimus. Sveiki atvykę profesorė Silvija Valdi, kuri yra Londono City universiteto profesorė. Po to e, sveikinuosi su Suze Hageman. Jie yra e, Niderlandų vyriausybės pranešėja kovojant su priekyba žmonėmis ir seksualiniu smurtu prieš vaikus. Taip pat noriu pasveikinti ir Lukreciją Rubio Grundel, kuri atvyko iš Europos universiteto įsikūrusio Florencijoje. Iš karto prašau visų kolegų, nepar... nekalbėkite per greitai, kad jūs spėtų išversti ir visi žinotų, apie ką jūs kalbate. Po pranešimo mūsų laukia, kaip įprasta, diskusijos, padiskutuosime su bendra pranešėjais ir nariais, kurie pageidaus pasisakyti ir diskusijas pradėsime nuo profesijos Silvijos Valbė. Prašom, žodis jums. Ačiū. Ačiū už kvietimą, kad pakvietėte padiskutuoti apie lyties aspektą prekyboje, prekybos žmonėmis problematikoje. Aš e, turiu sukaupusi daug patirties šioje srityje ir esu parengusi ne vieną ataskaitą bei pranešimą Europos komisijai ir daugiausia dėmesio skiriu būtent lyties aspektui priekyboje žmonėmis. Taip pat savo pranešime remiuosi išsame politikos analizę e, priekybos žmonėmis projekto kontekste bei surinktais duomenimis apie priekybą žmonėmis sąjungoje, kur buvo fiksuota bendra situacija, kas e, prekiavo žmonėmis ir kas nukenčia nuo šios nusikalstamos veiklos. Šiandien norėčiau akcentuoti būtent lyties aspektą prekyboje žmonėmis. Kas yra tas lyties aspektas ar lyties dimensija? Pradėsiu nuo to, kad tai yra lyties svarba. Nuo lyties daug kas priklauso. Ir tai nėra tušti žodžiai. Sąjungoje mes turime įtvirtintą lygybės principą. Būtent abi lytis traktuotinos vienodai. Ir tai ypač svarbu, kalbant apie mūsų temą. Tai svarbu, jeigu mes norime padiskutuoti apie sprendimų prieimimą, lyčių situaciją ir ne tik apie asmenis, bet ir apie institucijas, kuriant prevencijų institutą bei lyties institutą. O šiandien orientuosimės į tokias savokas kaip parduodam lytiniai ir perkami lytiniai santykiai. Taigi lytis ir kaip savoka čia yra įvairia lypė ir dauguma aspektų yra svarbus. Pradėkime nuo pagalbos aukoms. Daugiausia nukenčia moteris ir merginos. Ta geriausiai atskleidžia duomenų surinkimo ataskaita bei kiti informaciniai daug, dokumentai. Dauguma nuo priekybos nukentėjusių yra būtent moteris ir merginos, net 75 procentai. Moterų procentas priklauso nuo priekybos žmonėmis pobūdžio, kaip parduodama seksualinės eksploatacijos tikslu. Čia net 95 procentai, absoliuti dauguma yra moteris ir merginos. Jeigu asmenys yra parduodami kitais tikslais, tai sumažėja moterų ir merginų dalis, jeigu darbo tikslu 74 procentai, jeigu kitais tikslais, tai iki 52 procentų nukrenta moterų ir merginų dalis. Taigi, kai kalbame apie prekybą reikia žiūrėti apie ją į, atsiprašau, eksploatacijos pobūdį, nes e, nuo jos daug kas priklauso parduodama skirtingais tikslais ir atitinkamai skiriasi nukentėjusiųjų grupės, atitinkamai atsiranda ypatingi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis poreikiai bei būtina pritaikyti jiems specifinę pagalbą. Taigi reikia teikiant pagalbą ją skirstyti pagal lytį. Reikia įsigilinti ne tik į tai, ar nukentėjo vyras ar moteris, bet ir kaip jie nukentėjo, nuo ko nukentėjo, nes tarkime seksualinė eksploatacija sukelia visiškai kitokį atsako reikalavimą negu pardavimas e, darbo tikslais. Taigi čia pagalba aukoms, jūs matote daug, e, ką čia galima pasakyti, galima pasiskaityti išsameu ir mūsų pranešimuose. Tiesiog reikia suvokti, kad galvoti apie aukas reikia ne tik žiūrint į tai vyras ar moteris, bet ir tai nuo kokio pobūdžio priekybos tikslo asmo nukentėjo lytis svarbi ir teisėjai saugoje. Ar TVR agentūros, ar pareigūnai yra pakankamai apmokyti, ar sugeba susidoroti su lyties klausimu, ar atkreipia į tai dėmesį. Es veikia dešimt agentūrų, kurios koordinuoja teisėjai saugos, kovos su teisėjai sauga veiksmus tas lyties aspekto e, aštrinimas e, yra vykdomas tai ir tas daroma įvairiais būdais. Yra specialūs mokymo vadovai parengti, bei jie atskleidžia, kad vienur lyties aspektas susilaukia didesnio dėmesio nei kitur. Taigi, darbai vyksta, bei teisėsaugos pareigūnai, agentūros yra apmokomi atkreipti dėmesį į lyties elementą. Mes rekomenduojame mokymuose skirti pakankamą dėmesį lyčiai, kad agentūrų darbuotojai žinotų, kaip elgtis, tačiau šis mokymo darbas vis dar vyksta. Dabar perinu prie sudėtingesnės temos. Pažvelkime plačiau į prevenciją. Kalbu ne tik apie tiesioginę pagalbą nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų ar kovos su kontrabandininkais. Žvelkime plačiau, kaip užkardyti priekybą žmonėmis, kad šio reiškinio neliktų. Ir atsakymas yra labai sudėtingas. Taigi mums reikia įvertinti institucinį aspektą bei jų darbo tvarkės. Aš susitelkčiau čia ties prekybos e, dėl seksualinės eksploatacijos, tai labiausiai liečia moteris, bei galime pagalvoti, koks yra čia reglamentavimas. Situacijos analizė dažnai yra supaprastinima iki paklausos ir pasiūlos, tačiau mūsų tyrimai įrodo, kad viskas yra sudėtingiau. Nėra tiesiog tos dvi pusės. Iš tiesų yra trys elementai, kurie gali būti reguliuojami. Būtent seksualinių paslaugų pardavimas, trečiųjų šalių gaunamos naudos iš sekso pardavimo reglamentavimas ir lytinių santykių pirkimo reglamentavimas. Ir visą tai traktuotina atskirai. Sąjunga šioje srityje turi tikrai išskirtinį reglamentavimą, kur labai ir situacija tikrai kitokia nei JAV, o būtent JAV yra atliekama daugiausia mokslinio darbo. Kas ypatinga e, sąjungai, būtent yra nekriminalizuojamas e, lytinių santykių pardavimas, JAV yra priešingai. Taigi kriminalizuojamas ir dekriminalizavimas yra labai svarbus elementai mūsų klausime ir kaip tai siejasi su mano trimis minėtais elementais - lytinių santykių pardavimas, naudos gavimas iš to trečiosios šalies ir pirkimas. Taigi yra daug sudėtingiau nei tiesiog paklausa ir pasiūla. Siūlau situaciją suvokti kaip trikampį bei susitelkti ties trečia šalimi gaunančią pelną. Būtent ne apie asmenį, kuris parduodas lytinės paslaugas ar kuris yra parduodamas, ne į asmenį, kuris perka, bet į tą, kuris pelnosi. Sąjungoje ši trečioji šalis vis dar kriminalizuojama ir čia valstybės narės turi daugiausia ką pasiūlyti, ieškodamos sprendimų. Mes gilinomės į Vokietiją, Niderlandus ir Švediją, į situaciją šiuose valstybėse ir kaip šis skaidrė atrodo, santykių įvairovė ir bandymų reglamentuoti įvairovę yra milžiniška. Ir tų priemonių tikslas užkardyti prekybą žmonėmis. Ir tas bandoma padaryti šiuose tikrai sudėtingose santykiuose. Ši skaidrė liudyje, kaip viskas yra sudėtinga. Nepakanka tiesiog kalbėti, ar mes konkretų veiksmą kriminalizuojame, ar netaikomai jam baudžiamojo persiekėjimo. Kokios regimos naujovės formuojant politiką – Jų tikslas - bandyti mažinti paklausą, ypač pirkimą iš tų asmenų, kurie yra priversti teikti lytinės paslaugas. Yra tas siaurasis požiūris, tiesiog žiūrima į vieną pusę kaip aukas, į kitą pusę kaip nusikaltelius. Mes siūlėtume, siūlome laikytis platesnio požiūrio, būtent nepaleisti iš akių trečiosios besipelnančios šalies. Tai yra visiškai atskira sritis reglamentavimui ir nesusijusi e, visiškai su tuo, ar lytiniai santykiai perkami ar parduodami. Taigi mes išnagrinėjome situaciją atskirose valstybėse, dabar kokia yra padėtis Niderlanduose ir Vokietijoje. Padėtis nepaprastai sudėtinga. Kartais e, konstatuojama, kad šiuose valstybėse trečioji besipelnančioji pusė yra iš dalies dekriminalizuota. Tai tiesa, bet tik iš dalies, nes greta dekriminalizavimo veiklos vietų vietų priežiūra yra labai sustiprinta. Tiesiog, taigi nėra tiesiog dekriminalizuojama ar panaikinimas reglamentavimas. Mes matome dalinę dekriminalizaciją iš vienos pusės, o iš kitos pusės daug stipriau imamasi reglamentuoti paslaugų teikimo vietas. Tokiu būdu bandant sumažinti priekybos žmonėmis galimybes. Ar ši politika pasiteisina? Būtent tas klausimas ir yra čia esminis. Duomenis atsakantis į jį nėra tokie pateikimi, kaip kad norėtų akademinis pasaulis. Mes vienoje iš savo rekomendacijų siūlomo sustiprinti duomenų e, rinkimą, kadangi Jeigu jau norime formuoti politiką, reikia tą daryti grindžiant informaciją. Mūsų negalutinė išvada būtų tokia. Suvokime, kad reglamentavimas yra nepaprastai sudėtingas. Supraskime, kad tose valstybėse nėra lytinių paslaugų teikimas už pinigus padarytas uh, kasdienybė, niekas nėra skatinamas rinktis e, šią profesiją. Ir pažymima, kad e, nereikėtų taip darytis. Taigi net tose valstybėse, kuriuose toliausiai pažengta įteisinant lytinių santykių pirkimą pardavimą, ši veikla nelaikoma įprastinė. Dabar Švedijos pavyzdys, ten uh, lytinių paslaugų pirkimas yra kriminalizuojamas. Šis sprendimas, kaip rodo duomenis, e, leido sumažinti prekybos žmonėmis apimtis, tačiau duomenis tikrai yra ginčytini. Galime padaryti tik negalutinės išvadas bei bandyti teikti, kad sumažėjo priekybos žmonėmis atveju, sumažėjo mm, prostitucijos atveju. Taigi mes parengėme rekomendacijų, kaip reikėtų tobulinti reglamentavimą, ko reikėtų vengti. Pirmiausia, reikia pagerinti renkamų duomenų kokybę. Reikia turėti mechanizmą duomenų standartizavimui, kad juos būtų galima palyginti tarp valstybių narių. Taip pat reikėtų duomenų vertinimą pagerinti bei leisti tokiu būdu priimti geresnius sprendimus. Išvados. Svarbiausia yra prevencija. Čia mes turime suvokti, kad reglamentuojantis teisės aktai yra labai sudėtingi, ypač kai kalbame apie lytinių a, a, santykių pirkimą pardavimą. O sąjungoje teisėjai, kur yra pažvel, pažengusi be netoliausiai pasaulyje, situacija visiškai kitokia nei JAV ir diskusijos tikrai nėra tokios paprastos kaip JAV, kur kalbama apie pirkimo pardavimo dekriminalizavimą, nes e, sąjungoje šio elemento jau nebeliko, sąjungoje yra daug daugiau elementų, daug daugiau aplinkybių, kaip iš naujo subalansuoti santykius, kai lytiniai santykiai yra perkami ir parduodami. Mes žiūrime, kad institucijos ne tik persekioja atskirus asmenis baudžiamąją tvarką ar kažkam padeda, bandoma žvelgti toliau, žengti toliau, bei tikrai sveikinsime būsimus sąjungos žingsnius, stiprinant E, tas teisės priemonės, kurios šiai dienai atrodo tikrai pasiteisinusios. Ačiū labai. Prieš suteikiant žodį mūsų e, kitai prelegentiai, aš norėčiau atsiprašyti ir pakeisti mūsų pasisakymų eilės tvarką. Ži sužinojau, kad mūsų bendra pranešėjas e, Lopes Aguilar negali likti visam klausimui. Taigi dabar suteiksiu žodį kolega Liopės Aguilar, tada mūsų komiteto bendra pranešėjai, o tada e, kiti, e, kitos mūsų viešnios pasisakys, po to klausimų atsakymus sesija. Liopės Aguilar, prašau. Ačiū pirmininkė už supratingumą ir dėkoju mm, Surai už bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, Europos parlamente Mm, atsitinka taip, kad e, kelios, tą pačią popietę tenka būti keliose vietose ir šią popietę aš, man taip pat yra skirtas kalbėjimo laikas dar dviejose posėdžiuose. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Aš labai atidžiai klausiausi šio pranešimo, susidomėjęs jo klausiausi. Ši tema yra labai jautri mūsų komitetams ir dėl to suprantame, kad 2011 m. 36 direktyva dėl kovos su priekyba žmonėmis ir dėl aukų apsaugos yra pagrindinė priemonė kovojant su priekyba žmonėmis ES. Ir mm, direktyvoje teigiama, kad priekyba žmonėmis yra su lyties aspektu susijęs iššūkis ir valstybės narės yra raginamos imtis konkrečioms lytims skirtų priemonių. Mes to, tai ir darome ir e, FAM komiteto e, pranešėja taip pat teigia, kad e, du komitetai turi parengti pranešimą šią temą. Aš esu Libė komiteto atstovas ir mano tikslas yra sutelkti dėmesį į teisės aktų spragas kurias panaikinus priekybo žmonėmis aukos galėtų būti geriau apsaugomos ir ginamos, jos gali būti geriau apsaugotos nuo pakartotinio išnaudojimo, taip pat e, reikia padėti joms atsigauti po smurto. E, lyčių aspektas yra labai svarbi šio pranešimo dalis. Iš tikrųjų, dauguma aukų, beveik 70 procentų, 68 procentai aukų yra moteris 2015 m. 16 metų laikotarpiu mes turime pažiūrėti, kaip galima būtų išskaidyti tą statistiką ir ją palyginti, kad rastume deramą atsaką. Ankstesnėje parlamento kadencijoje mes paspartinome tinkamą direktyvos įgyvendinimą. Iš tikrųjų, mes čia kalbame apie įgyvendinimo klausimus. Mes kalbame ne tik apie naujų teisės aktų prieimimą, bet ir siekiame, kad valstybės narės vykdytų teisėkuros programą jos laikytųsi ir gyvenintų visas nuostatas. Taigi čia aš kalbu ir apie priekybą žmonėmis, taip pat e, migrantų gabenimą, pažeidžiamų asmenų gabenimą, įskaitant moteris ir vaikus. Taigi Paminėsiu keletą priemonių. Visų pirma, reikia suderinti išsamumę sistemą, kuri garantuotų apsaugą priekybo žmonėmis aukoms, ypač toms, kurios turi ypatingų poreikių. Čia turimos galvoje moteris, mergaitės. Apskritai tai yra pagrindinis e, direktyvos tikslas. Kitas dalykas, reikia mm, nustatyti sąsąją tarp uh, migrantų gabenimo ir rizikos, kad e, pergabenti migrantai gali tapti priekybos žmonėmis aukomis. Trečia, reikia atsižvelgti į komisijos išvadas, kad e, nusikalstamos grupuotės e, Mm, naudojasi migrantų padėtimi, yra daug moterų ir mergaičių, kurios yra gabenamos per viduržėmę jūrą ir vėliau yra e, nu, išnaudojamos e, seksualiai. Taip pat reikia atkreipti ypatingą dėmesį į vaikų padėtį, turint galvoje, na, būtina tinkamai identifikuoti prekybo žmonėmis aukas ir turi būti sukurta joms sistema pritaikyta jų poreikiams. Ketvirtas dalykas - reikia kovoti su nebaudžiamumu. Mm, tai reiškia, kad moteris, vaikai, mergaitės turi būti įtrauktos. Tai reiškia, kad ta pažanga, kurią jau užfiksavo valstybės narės mažindamos paklausą, yra vienas svarbiausių dalykų. Mes turime galvoti, kaip kovoti su nebaudžiamumu, uh, E, visose išnaudojimo grandinės etapuose. Akivaizdu, kad per daug dažnai mes giname aukas, lik jos būtų nukentėjusios nuo kažkokio fatališko incidento, kad lik kyla pavojus jų gyvybėms, tačiau mes E, neskiriame pakankamo dėmesio išnaudotojams. Taip pat e, ir nesiekiame, kad e, paslaugų naudotojai su, suvoktų visą išnaudojimo grandinę. Na, tai galbūt yra kontroversiškas dalykas, bet reikia į tai atsižvelgti. Toliau penktas punktas. Tarp valstybinė teisės saugos ir teisingumo institucijų bendradarbiavimas. Mes turime užkirsti kelią tam, kad turime užkirsti kelią palankiausio teismo ieškojimui. Taip pat, taip pat padeda kovoti su neapžiavumu. Ir taip pat reikia sukurti strategiją skirtą kovoti su priekyba žmonėmis. Toje strategijoje turi būti numatyti aiškus rodikliai ir lyginamieji standartai, kurie padėtų vertinti pasiektą pažangą ir atsižvelgti į lyčių e, aspektą. Tai turi būti mūsų dėmesio centre. Ir taip pat mes turime galvoti apie ypatingus aukų poreikius. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį bendra pranešėjai Marijai. Ačiū. Pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti čia atvykusiems ekspertams, noriu padėkoti mūsų pranešėjams, prelegentams, nes esu tikra, kad padė, padės mums, mūsų Libe komitetui, parengti kaip galima geresnį pranešimą apie direktyvos dėl kovos su priekybo žmonėmis įgyvendinimą. Mes savo pranešime e, sieksime geresnio direktyvos e, įgyvendinimo. Taip pat atsižvelgsime ir į aukų apsaugos direktyvą. Tai yra svarbios priemonės, kurias, kuriomis disponuoja mūsų komitetai ir kuriomis disponuoja visos valstybės narės, kovodamos su šiuo baisiu nusikaltimu, tai yra priekyba žmonėmis. Apie tai kalbėjo ir praneš, prelegentė, ir pranešėjas. E, reikia atkreipti dėmesį į lyčių aspektą, nes e, daugiau nei pusė priekybos žmonėmis aukų yra išnaudojamos seksualiniams tikslams. 90 procentų moterų, kurios yra išnaudo... E, aukų, kurios yra išnaudojamos seksualiniams tikslams, yra moteris ir vaikai. Ir kaip sakė prelegentė, uh, E, lyties aspektas yra labai svarbus ir mes turime jį atsižvelgti. Mm, maždaug ketvirtadalis priekybos žmonėmis atveju reiškia išnaudojimą darbo tikslams. Tai yra kitokio tipo priekyba žmonėmis. Čia mes galime remtis tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, bet žinome, kad tarptų aukų maždaug penktadalis yra vaikų ir nemažai vaikų yra išnaudojami namuose. Daugiau nei 75 procentai jų yra moteris, mergaitės. Taigi savo pranešime mes daug dėmesio skiriame lyčių aspektui. Taip pat manau, kad mes turime stiprinti direktyvos įgyvendinimą ir galvoti apie aukų apsaugą pat reikia kovoti ir su nebaudžiamumu. Tai yra tų asmenų, kurie pavergia kitus asmenys arba priekiauja kitais asmenimis nebaudžiamumu, tie žmonės randa vis naujų būdų, kaip ir toliau daryti šiuos nusikaltimus. Jie keičia savo darbo metodus ir dabar daug ką lemia ne fizinė jėga, yra labai daug e, fiz... E, psichologinio smurto, taip pat daug dirbama internete ir socialiniuose tinkluose. Taigi reikia galvoti ne tik apie aukų apsaugą, reikia dar visų pirma tinkamai identifikuoti aukas. Yra tam tikrų grupuočių, kurios užsima tarp valstybinę priekybą žmonėmis ir jos veikia ne tik e, aukų paskirties šalise, bet ir aukų kilmės bei tranzito šalise. Taigi būtina čia dirbti tarp valstybinių mastų, siekiant veiksmingai kovoti su priekyba žmonėmis. Būtinas yra tarp valstybinis bendradarbiavimas, taip pat reikia, kad bendradarbiautų ir įvairios teisėjas saugos institucijos. Europolas ir Eurojustas teigia, kad e, kai vyksta bendradarbiavimas tarp įvairių teisėjas saugos ir teisminių institucijų, yra pasiekiama geresnių rezultatų. Ir Taip pat e, atliekant tyrimus reikia neužmiršti ir finansinių aspektų. Turime prisiminti, kad e, priekybo žmonėmis nusikaltimų pelnas, e, ypač pelnas gaunamas iš seksualinio išnaudojimo yra milžiniškas. Taigi šiuos nusikaltimus mes turime sieti ir su finansiniais bei pinigų plovimo nusikaltimais. Apie visą tai mes kalbėsime savo pranešime. Ir žinoma, noriu išklausyti ir kitų ekspertų, bet e, dar noriu atkreipti dėmesį, kad e, į dar vieną labai svarbų aspektą, kuris atsispindės mūsų pranešime. Mums reikia duomenų, reikia skaičių ir turime dirbti iš vien ir prašyti valstybių narių, kad jos teiktų geresnius duomenis. Kad tos duomenys būtų galima panaudoti Europos lygiu. Be to reikia ir tinkamų paslaugų registrų. Tai yra mm, tų mm, institucijų, kurios dirba su aukomis ir taip pat teisėjas saugos institucijų, kurios persekioja nusikaltelius registru. E, taigi didelė pranešimo dalis bus skirta e, svarstymams, kaip e, pagerinti duomenų rinkimą, nes Eurostato teikiami duomenys nėra labai geri, Eurostatas iš valstybių narių negauna labai gerų duomenų. Jų kokybę reikia gerinti visoje Europoje. Mes puikiai žinome, kokia yra realybė, puikiai suprantame, kad mm, tie duomenys, kuriuos turime, rodo, kad maždaug 60-75 procentai priekybos žmonėmis atveju yra susijęs su seksualiniu išnaudojimu ir 90 procentų aukų čia yra moteris, bet e, žiūrėdami į skaičius mes ne visada matome, kas iš tikrųjų yra aukos, kokia yra jų paskirties šalis ir kokiu priemonių įmamasi. Ir mes turime, mes tiesiog žiūrime į žmonių išnaudojimą įvairiuose sektoriuose ir galvojame, kad e, aukos yra vienodos, tačiau iš tikrųjų uh, išnaudojimo formos yra labai skirtingos. Vienas dalykas yra seksualinis išnaudojimas, kitos išnaudojimo formos smarkiai skiriasi. Taigi ačiū Jums, kad čia dalyvaujate, ačiū už įdomią diskusiją. Esu įsitikinusi, kad ir po šio posėdžio galėsime tikėtis jūsų bendradarbiavimo, nagrinėdami tam tikrus aspektus, kurie man yra labai įdomus. Ir aš manau, kad turėsiu dar galimybę su jumis išsameu padiskutuoti šiek tiek vėliau. Ačiū už įžangą į būsimą pranešimą. Dabar ponia Hacheman, antroji mūsų viešinė, žodis jums. So much, Labai dėkoju, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane. Aš manau, kad tai yra puikia platforma dialogui palaikyti. Ir taip pat yra patogi tam, kad galėtume gesės informaciją. Aš kalbėsiu apie Niderlandus, nes tai yra da, pavyzdys to, kaip galime tirti priekybą žmonėmis ir detaliau aptarsiu turimus duomenys. Ir kartu su ponu, ponas Dukas Armas jau kalbėjo, kad reikia grįsti politiką turimais duomenimis. Aš esu Susan Hakmark, aš uh, dirbu uh, Niderlandų vyriausybės paskirto pranešėjo uh, prekybos žmonėmis uh, klausimais. Uh, tokios pareigos bus sukurtos atsižvelgiant į mūsų uh, taptinius įsipareigojimus. Ir nors pati ta tarnyba buvo sukurta 2000 metais, ji pradėjo realiai veikti tik tai 2013 metais, nes tuomet buvo sutvarkyti visi teisiniai klausimai. Tai yra nepriklausoma įstaiga, nepriklausomos biuras. Ir pagal įstatymus ji privalo vykdyti tam tikras pareigas, tam tikras funkcijas Tačiau mūsų tyriamos temos, teikiamos rekomendacijos, patarimai yra apibrėžiami tik tai pranešėjo savarankiškai. Ir iš tikrųjų trys svarbiausios užduotis yra atlikti mokslinius šio klausimo, tai yra seksualinių vaikų išnaudojimo ir prekybos žmonėmis tyrimai, patarti Niderlandų vyriausybei, kaip galima būtų kovoti su šiais reiškiniais ir kaip galima būtų juos užkardyti. Paprastai mes rengiame periodinės apžvalgas, stebėsinos ap, pobūdžio apžvalgas ir teminės apžvalgas, skirtas atskiriems klausimams aptarti. Šiek tiek informacijos apie tai, kokia yra priekyba žmonėmis situacija Niderlanduose. Uh, Mes e, parengėme pastraisiais metais e, prognozių tokius dokumentus, kuriuose nurodoma, kiek e, žinomų yra aukų ir kiek mes manome, kad yra nežinomų aukų. Čia matote, kiek yra, ir buvo pranešta mums, kiek gavome pranešimų apie aukas. Ir mes visi žinome, kad tas skaičius nespindi tikros situacijos ir kad yra dar daug neregistruotų nukentėjusiųjų. Tai registruoti atvejai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Taigi mes parengėme tyrimą, nes naudojame daugybinių sistemų analizės metodą. Tai yra sudėtingas metodas, nesigilinsiu jo detalės, jūs galite Jei jūs domina jo detalė susipažinti su mūsų paskalbtų dokumentu, tyrimo išvadomis, ten viskas yra apibriešta. Ir mes nustatėme, kad kiekvienais metais e, e, nuo, žmonių, prieky, e, nuo priekybos žmonėmis nukenčia nuo 5 tūkstančių iki pusaštunto tūkstančio žmonių. Ir 2018 metais, tai yra tuomet, kai mes tyrėme situaciją, tik tai 668 asmenys buvo registruoti kaip nukentėję nuo priekybos žmonėmis. Ir jūs suprantate, kaip ir parodyta skaidrėje, kad tai yra tikrai tik tai Lietkalnio viršūnė, atsižvelgiant į mūsų tokį tą apskaičiuojamą, numatomą nukentėjusių skaičių. Ir tai yra didelis skaičius. Tai jau buvo minėta ir minėjo tą ir jūsų bendrapranešėjai. Ir daug kas da, skiriasi priklausomai nuo to, kaip tie asmenys yra išnaudojami po to. Ir būtų gerai, jei mes parengtume e, apžalgas pagal išnaudojimo formas. Ir mes matome, kad beveik pusė visų, tai ir 46 procentai nukentėjusių, tai yra e, asmenys, kurie yra samdomi ir išnaudojami Niderlanduose. Po to yra dalis žmonių žmonių, tai yra 21 procentas, tie, kurie atkeliauja, yra atvežami, atgabenami į Niderlandus e, iš užsienio išnaudojimo tikslais. Ir be abejo, mus da, e, nustebino tai, kad labai daug asmenų, išnaud, kurie patiria išnaudojimą, seksualinį išnaudojimą, yra, yra samdomi Niderlanduose. Ir mes bandėme įsiaiškinti, kodėl taip yra. Ir galvojame, kaip galima būtų pasinaudoti šiais duomenimis tam, kad galima būtų atitinkamai paskirstyti prioritetus, rengiant teisės aktus ar pasirinkant atitinkamas politikos priemonės. Taigi, kai mes kalbame apie da, prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, bet Niderlandų teritorijoje galime pasakyti, kad maždaug 3000 tų žmonių yra da, moteris ir maždaug 1300 yra nepilnametės, tai yra mer, merginos. Tai yra labai matoma da, prekyba žmonėmis forma. Ir da, jūs e, pamatysite, kada da, yra da, tam tikrų baltų vietų, kad yra Tai yra ta, ta dalis, ta, ko, nukentėjusių, apie kuriuos nėra pranešama ir ta dalis yra dar didesnė, kai kalba eina apie nepilnamečius. Taigi tai e, šios išvados mus labai suniramino ir e, mes supratome, kad ypatingą dėmesį reikia skirti būtent šiai nukentėjusių grupiai. Todėl, kai kalbame apie prevenciją, akivaizdu, kad reikia bendradarbiauti aktyviau su mokyklomis ir prevencijos programos turėtų būti kūriamos taip, kad ta, jos, būtų pat, jos sudomintų jaunimą, merginas. Dirbti reikia mokyklose. Ir šie duomenys gali jūs paraginti dar aktyviau bendradarbiauti su įvairiais veikėjais, įvairiomis organizacijomis Labai svarbu yra taip pat e, e, su jais bendradarbiauti tam, kad galima būtų geriau nustatyti e, prekybą žmonėmis aukas ir padėti joms, suteikiant joms prieglaudą ir reikalingą pagalbą. Toliau, kai mes žiūrime į da, įvairias prekybos žmonėmis formas, kaip jau minėjo profesorė, iš tikrųjų lyties aspektų vertinant, viskas priklauso nuo to, kokiais tikslais yra prekiaujama tai žmonėmis. Ir uh, seksualinio išnaudojimo tikslais ir tarptautinio seksualinio išnaudojimo tikslais matome, kad čia daugiausia nukentėjusių yra, didžioji dalis nukentėjusių yra moteris. Ir uh, uh, E, matome, kad pirmajame stulpelėje tai yra tos, e, tos moteris, kurios yra e, kuriamis yra prekiaujama siekiantės išnaudoti seksualiai Niderlanduose, tarp jų didžia, di, daugiausia yra moterų. Bet kai jūs pažiūrite į registruotų aukų skaičius, pamatysite, kad situacija yra kitokia. Ir tai gali reikšti, kad uh, vyrai, kurie yra išnaudojami nusikaltelių ar darbo tikslais, nepraneša dažnai arba juos apie mes nesužinome apie tai, kad jie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis. Ir tai reiškia, kad šitoms problemams mes turėtume skirti daugiau dėmesio. Neturime dar, negauname pakankamai pranešimų apie vyrus, kurie tampa priekeivių žmonėmis aukomis, ar tai būtų darbo, ar, ar tai seksualinio išnaudojimo tikslais. Ir e, tai yra išvados, kurios gali padėti jums e, da, atitinkamai e, pasirinkti politikos priemonės. Ir da, Šie duomenys gali papildyti Eurostato duomenys, nes e, ta, šiuo atveju matome iš tikrųjų, kad e, konkretus e, statistiniai duomenys gali padėti jums kur kas geriau formuoti politikos priemonės. Niderlanduose mes dar turime nemažai problemų renkant duomenys ir naudojant juos politikai formuoti. Jau buvo paminėta, kad mums sekasi neblogai, tai šiaip bendrame Europos kontekste rinkti statistikos duomenės, nors ir mes turime problemų. Viena iš jų būtų da, privatumo da, reg, reglamentas ir da, Europos duomenų apsaugos pareigūno rekomendacijos. Nes da, šie dokumentai reglamentuoja, kaip mes galime rinkti statistikos duomenės, neatskleidžiant aukų asmens duomenų. Ir tai nėra visuomet lengva. Ir mes matome, kad kai kalba eina apie jaunas Olandės merginas, čia gal nekyra didelių problemų, nes e, joms netaikomas yra tas e, privatumo reglamentas. Bet kai kalba eina apie e, nepilnamečius, ypač kai jie yra išnaudojami seksualinio išnaudojimo tikslais, tenai problemų būna daugiau ir mums reikia nuseklesnio požiūrio į šias konkrečiai aukų grupės. Policija nesusitvarko, nesugeba nustatyti šių aukų, gal dėl išteklių E, stokos, o gal ir dėl e, to, kad tai nėra jų prioritetas, nes šiuo metu skiriama daugiau dėmesio migracijai ir arba daugiau dėmesio skiriama e, tarp valstybinės prekybos žmonėmis aukoms. Be to mes matome, kad nepakankamai nepakankamai subjektų susijusių su šiuo reiškiniu dalyvauja, nustatant e, ar e, aukas, ieškant e, jas, ne, tai būtų mokyklos, ligoninės, kitos organizacijos. Bet tokia vaizdu, kad šie duomenys nespinti visos situacijos. Ir kai kalba eina apie prognozes, apie uh, tai kiek mes manome, manome tikrai yra nukentėjusių asmenų, mes remiamės ankstesniais duomenimis, bet žinome, kad kartais susidurime su visiškai naujais reiškiniais. Ir jei tai yra visiškai naujas dalykas, tuomet mes negalime jo numatyti ir negalime atspindėti jo savo prognozėse. Neseniai, pavyzdžiui, mes sužinojome apie tai, kad vaikinai da, da, jaunuoliai, nepilnamečiai buvo da, išnaudojami ir seksualiai, ir, seksualiai, ir da, a, a, kitaip. Ir tavo sužinome, pavyzdžiui, kad du vyriškiai naudojusi vieno tokio jau, vienu jaunuoliu, kuris buvo labai pažeidžiamas dėl narkotikų vartojimo. Da, uh, dėl jo netradicinės lytinės orientacijos. Ir tokiai, apie tokius atvejus sudėtinga yra sužinoti. Bet to mes žinome, kad jaunuolį kartais išnaudojame ir, yra, ir da, a, siekiant įtraukti juos į nusikalstamą veiklą. Kartais tai yra Romų kilmės asmenys, kartais vietnamiečiai. ir mums nėra žinoma oficialiai apie tai, kad Olandai būtų išnaudojami nusikalstamų grupuočių. Ta, tačiau iš kitos statistikos žinome, kad vis dėlto ir Niderlanduose Niderlandų piliečiai, Niderland, Olandai, jauni Olandai būna įtraukiami į nusikaltelių tinklus, bet mes nežinome iš tikrųjų, kaip juos dar galima būtų uh, aptikti ir tiksliai nustatyti tą grupę. Taigi panašu, kad mes tiesiog nesugebame įvertinti tos problemos iš teisingos perspektyvos. Ir nežinome, ar iš tikrųjų mes tinkamai atspindime realią padėtį, kai kalbame apie seksualinį išnaudojimą Niderlanduose. Toliau didelio masto migracija taip pat kelia problemų, nes kai mes lyginame duomenis tarp įvairių valstybių narių, suprantame, kad migrantai juda iš vienos šalies į kitą ir ne visuomet yra aišku, kuri šalis e, turi e, į savo statistiką įrašyti kokį nors atvejį, kur ta, ta, e, tas nukentėjęs asmoga gali būti registruotas. Ta, Pavyzdžiui, jis atvyksta į Niderlandus ir praneša po, policijai, kad jis yra nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis ir, pavyzdžiui, da, a, jis nukentėjo nuo tų asmenų, kurie jį atgabeno iš užsienio į Italiją. A, ką gali padaryti Ital Niderlandų policija? Gali surašyti protokolą, nusiųsti jį Italiją. Bet iš esmės tas asmo pranešė apie savo padėtį Niderlanduose, todėl jis registruojamas yra Niderlanduose. Aukų pažeidžiamumas ir jo vertinimas. Žinome, kad pažeidžiamamų yra naudojamas ir tai reikės išvelgti, ypač galvojant apie prevenciją. Ir prevencija ir turėtų būti dėl pagrindinės kovos su priekyba žmonėmis uh, ramstis. Ir neturiu pakankamai laiko, bet trumpai norėčiau pakalbėti ir apie nusikaltelius. Nebaudžiamumas yra didelė problema. Jei mes sugebėsime nubausti ar sustabdyti vieną nusikaltelį, tuomet sugebėsime da, uh, E, išgelbėti daugybę asmenų, kurie galėtų nuo jo nukentėti. Be to, vertinant pažeidžiamumą, e, reikia taip pat pagalvoti ir apie tai, kokios pažeidžiamumo formos e, prisideda prie to, kad žmogus pasirinka tapti nusikalteliu ir priekeiviu žmonėmis. Dėkuoju Jums už labai įdomią prezentaciją. Šiandien e, mes taip lankščiai dirbame, nes aš suprantu, kad kartais e, ta, e, kolegos, kolegės ateina, išeina. Ir aš norėčiau suteikti dabar galimybę Frances Fitzgerald, nes ji turi išeiti netrukus, o mes po to perėsime prie kitos prezentacijos. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų da, supratimo šiuo atveju, nes kolegė turi išeiti, taigi prašome. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai dėkui Jums už tokį lankstumą, ačiū mūsų prelegentėms, ačiū už tą informaciją, kuri bus tikrai naudinga mūsų pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Puikiai suprantame, kad padaryti yra dar daug ką Aš buvau Airijos teisingumo ministrė ir nusprendžiau krimina, padėti kriminalizuoti lytinių santykių pirkimą, dabar tas teisės aktas peržiūrimas, bandoma susilpninti, taigi čia reikia dar daug ką padaryti visoje Europoje, bei reikia didinti e, samoningumą visoje sąjungoje. Jūs e, nubrėžėte problemos mazdą, ir padarytą žalą nukentėjusiai moteriai ar merginai, kurių čia yra dauguma, yra tikrai didžiulė. Ta priekyba, matome, vyksta visoje Europoje, taigi kovoti su šiuo reiškiniu būtina. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į lyties aspektą teisėjai saugos e, agentūrose, apskritai teisėjai saugoje. Įprasta, kad e, juose dominuoja vyrai, reikia atitinkamai galvoti apie pareigūnų mokymą. Taigi ir atliekant e, Europolo, Eurojusto pareigūnų mokymus reikėtų lyties aspektui skirti didesnį dėmesį, gal įvardinsite, kokios čia priemonės duotų daugiausia naudos. Dėl antrojo pasisakymo labai ačiū už visą, už visą dokumentą ir už patį tyrimą. Labai gerai atsižvelgiama į vaikų teisės, daugiau nei 50 procentų yra nepilnamečių ir tai yra siaubinga, tik tiek galiu pasakyti, kaip su tuo kovoti. Čia reikėtų daug ryš, ryštingesnių kovos veiksmų, uh, skirti daugiau dėmesio būtent šios rušies veikoms. Taip, moteris e, nukenčia, tačiau nepamirškime ir berniukų, kurie yra taip pat dažnai išnaudojami. Labai ačiū mūsų prelegentėms ir ačiū už suteiktą žodį. Ar norėtumėt sureaguoti, prašom. Ačiū. Mokymai yra būtini, jeigu mes norime uh, E, pagerinti teisėsaugos agentūrų atsaką į problemas. Čia nepakanka vadovautis ta, tuo klasikiniu sąjungos požiūriu, būtent subalansuoti lytis. Lyčių aspektą jūs pažymėjote, kad dauguma su priekyba kovojančių agentūrų yra dominuojamos vyrų. Taigi lyčių balansas yra labai svarbu ir jis tengiamasi įdėkti visur, taip pat ir, pavyzdžiui, įmonių valdybose ir gal to balanso reikėtų ir mūsų teisės saugos agentūrose, būtent tose institucijose teisėtvarkos, teisės saugos, kur prieimami svarbiausia mums sprendimai dėl kriminalizavimo. Dar viena mintis – pats baudžiamasis e, persiekėjimas e, tam tikrų veiksmų nėra galutinis atsakymas. Ar tai duoda naudos, reikia pasiaiškinti. Ne visose valstybėse narėse yra kriminalizuojami tie veiksmai, kuriuos direktyva leistų kriminalizuoti. Būtent į šį elementą galite pasigilinti, kai siūlysite pagerinti Teisės saugos agentūrų veiklą mums aktualioje srityje. Ačiū Jums už komentarą. Aš tikrai pritarsiu Jūsų minčiai dėl vaikų ir paauglių teisių. Tikrai mums, mus tai tiesiog sukrėtė. Uh, mūsų tyrimo išvados būtent šioje srityje. Taigi ne tik tyrimus atliekantis pareigūnai turi būti apmokomi, tai juos reikėtų skatinti dirbti kitaip. Aš taip pat e, žinau, kad nepilnamečiai, ypač jaunos merginos, mergaitės, vengia kreiptis į policiją, nes joms gėda, nes jos nepasitikė. Bei mes žinome, apie pavyzdžius, kai policijos atsakas nebuvo pats geriausias, ypač jeigu moteris ar mergina kreipėsi dėl žmonių priekybos, dėl lytinio išnaudojimo, nesulaukia visada tinkamo atsakymo. Taigi mums reikėtų galvoti ir apie tinkamą lytinį švietimą mokyklose, reikėtų jį pradėti kuo anksčiau, kad e, išmoktų vaikai, kaip reikia elgti su priešinga lytimi, kas gerai ir kas netinkama, kas blogai. Ir tada, kai žmogus žino, kas yra gerai ir kas yra blogai, jis yra labiau linkęs pranešti apie nusižengimus ir netinkamo elgesio atvejus. Ačiū ir dabar e, paskutinioji mūsų viešne, daktarė Grundel, prašom. Ačiū, ačiū už suteiktą galimybę pristatyti mano tyrimą moterų teisų komitete. Labiau empirinis mano tyrimas, o laiko mažai, todėl aš trumpai kalbėsiu ir šoksiu iškart prie esmės. Tuo pat metu, manau, pasiliksime dar laiko diskusijoms. Noriu paprašyti įjungti mano prezentaciją savo tyrimė koncentruojasi į lyties aspektą, kovos su priekybos žmonėmis politikoje. Būtent kaip yra vykdoma kova su žmonių priekyba, kaip čia pradėtas taikyti lyties požiūris, kai, koks dėmesys yra skiriamas nusikaltimo aukoms. Šie du aspektai yra glaudžiai susiję - lyties aspektas ir kova su priekyba žmonėmis – O lyties aspekto stiprinimas kovoje su priekyba žmonėmis buvo e, iškeltas e, plėtojant e, mūsų vidaus saugumo politiką sąjungoje bei tvirtinant moterų ir nusikaltimo aukų teisės, taip pat tai yra susijęs su migracijos problemomis. Politika pradėta formuoti pas praėjusio šimtmečio, paskutinio dešimtmečio pradžioje e, viskas buvo daugiausia e, dirbama per lyčių lygybės direktyvą, teisės aktus, orientuotasi į kovą su smurtu prieš moteris. Tačiau kadangi e, prekyba žmonėmis yra bendras abiems lytiems reiškiniams, bet daugiausia nuo jo nukenčia moteris ir merginos, reikia pabrėžti lyties aspektą ir galvoti apie prekybą žmonėmis kaip pirmiausia moterų teisų pažeidimą ir lyčių neligybės e, skatinimą. Taigi lyties aspekto integravimas sąjungos politikoje pasiteisino. Mes turime nu, nuo 11 metų jau kovos su priekyba žmonėmis direktyvą, kur įtvirtinamas nusikaltimo aukų statusas, tačiau kovos su priekyba žmonėmis apimtis, kad ir teorijoje plati, ar praktikoje jį įdėkta kiek reikia, dar abejotina. Nors viešai yra sutariama, kad prekybos um, žmonėmis svarbus elementas yra moterų teisės, jų pažeidinėjimai, nusikaltimo aukų apsauga, bet kol kas daugiausia yra priemonių teisėsaugos, sienų apsaugos srityse ir vis daug nusikaltimo aukų ir pačios priekybos elementų bei sėkmės e, kovoje su priekyba žmonėmis priklauso nuo ar auka sutinka bendradarbiauti su teisės auga. Kam ar tikrai atsižvelgtai visą tai, kas yra siūloma tobulinti, bei savo tyrime bandome atsakyti į klausimą, kodėlgi teorijoje kova su priekyba žmonėmis ir lyčio aspekto integravimas vyksta sėkmingai, bet praktikoje sėkmės mažiau lyties požiūris e, priekybo žmonėmis kontekste nesugebėjo atribuoti šios temos nuo e, vidaus saugumo, bet tiesiog e, tapo vidaus saugumo politikos dalimis. Jeigu mes galvotumėme apie priekybą žmonėmis iš lyčių aspekto, tai pamatytumėme, kad tai yra mūsų saugumo politikos dalimi ir atitinkamai atsakymai ateina iš vidaus saugumo perspektyvos. Mes siūlome plėtoti e, atsakymus, taip, saugumo srities atsakymai yra svarbus, tačiau jie turi inkorporuoti savyje ir lyties aspektus. Jeigu mes bandysime galvoti apie nusikaltimų aukų teisės, apjungti nukentėjusias moteris su mūsų saugumo politika, pamatysime, kad neįmanoma išvengti lyties aspekto, kadangi tai labai ryšku priekyboje žmonėmis. Tai reikia pažymėti, kad atsakymai turėtų būti individualizuoti, bei dažnai atsakymai yra siejami su trečiųjų valstybių pilietėmis, kadangi daugiausia moterų susiduria su šiais nusikaltimais ir kodėl taip yra, pasakė mano kolegės, neskiriama pakankamai dėmesio mūsų vidaus problemoms sąjungoje, Atsakymas bent jau dalinis būtų paklausos klausimas, e, bet paklausa yra visiškai atskira sritis bei paklausos mažinimo priemonės, kaip kovos su e, priekyba žmonėmi strategija yra klausimas, ar apskritai paklausos mažinimas čia duoda naudos bei trečia, apsaugos mechanizmai nusikaltimo aukoms, tiek priekybo žmonėmis, tiek nukentėjusių moterų. Taigi tie apsaugos mechanizmai dažniausiai apsiribojami pačiais sunkiausiais atvejais. Tai yra 2002 metų dokumentas, būtent kai yra grėsmė gyvybei bei padaryta e, didelė žala asmeniui ar asmo yra nepilnametis, lytiškai išnaudojamas arba jeigu susidarome su organizuotu nusikalstamumu. Taigi tikrai kraštutiniais atvejais aukos gauna tinkamą apsaugą kaip nusikaltimo aukos ir laikomas būtent nukentėjusiais. Beje, baudžiamasis persiekimas labai priklauso nuo nusikaltimo aukų bendradarbiavimo Ir ypač su sąlyga, jeigu nusikaltimo aukos nekelia saugumo, e, nekelia grėsmės saugumui sąjungoje. Pavyzdžiui, ar nėra pasibaigęs leidimas gyventi, yra ir papildomų sąlygų, dalyvavimės rehabilitacijos programuose, bendradarbiavimo reikalavimai. Ir e, cituoju antrųjų metų direktyvą aukos nekelia e, grėsmio sąjungos viešai tvarkai ir saugumui. Taigi, galvojant apie lyties perspektyvą, matome, kad pirmiausia yra žiūrima į saugumą ir į nusikaltimo aukas šioje srityje žiūrima dažniausiai kaip į kažkokios e, maišančios ir kliūdančios žmonės, kurie greičiausiai neteisėtai yra sąjungoje. Beje, dažnai mes matome, kaip e, feminizmo idėjos šioje srityje dar yra pasisavinamos, iškreipiamos ir e, panaudojamos prieš nusikaltimo aukas. Mes turime bandyti e, žiūrėti, ar iš tiesų neįmanoma išvengti prekybų žmonėmis problematinio santykio su saugumo, vidaus saugumo sritimi pirmiausia. Akivaizdu, kad gerinti situaciją yra iš tiesų įmanoma ir net reikia. Lyties elementas prekybo žmonėmis mis srityje yra vystomas sąjungoje ir nuo pat darbų pradžios pernelyg daug dėmesio buvo skirta vidaus saugumui. O mes per lyties aspektą bandome prekybos žmonėmis aukas atskirti e, nuo baudžiamosios teisės, nuo migracijos politikos ir bandome padėti žmonėmis atsižvelgiant į kiekvieno jų patirtą emocinę, fizinę žalą, kontrabandos metu, veikų vykdymo metu. Taigi nusikaltimo augos mūsų srityje turėtų būti išimtis iš baudžiamosios teisės konteksto, pirmiausia dėl to, kad jos neturėjo jokios laisvos valios visame, e, visose šiuose veikose. Taigi mums reikia stiprinti nusikaltimų aukų teisės, tačiau kol kas to nėra, reikia labai aiškiai atskirti grėsmes ir nusikaltimo aukas. Bei labai dažnai, kai sunku įrodyti, kad buvo nusikalsta prieš asmenį, tas asmuo yra tiesiog pavadinamas neteisėtų migrantų jeigu yra pažeidęs kažkokius migracijos reikalavimus. Turime iš visų jėgų tenktis į, išbraukti iš nusikaltimo aukų, aukas iš uh, grėsmių sąrašo, bei tai nepamiršti, kad dažnai tie žmonės patenka į vergovę, siubingai yra išnaudojami. Koks yra čia pažeidžiamumas, jau buvo atsakyta kiek anksčiau ir tie e, nu, asmenys nukentėję nuo priekybos žmonėmis dažnai e, neturi jokios laisvos valios, tai yra priklausomi nuo kitų, yra visiškai išnaudojami, pajungiami svetimai, svetimai valiai. Tų aplinkybių pripažinimas tarsi ir būtų naudingas, padedant nusikaltimo aukoms, tačiau kartais duoda ir priešingą rezultatą, nes uh, atkreip, nes bandoma tą pateisinti įvairiais kultūriniais ar lytinės orientacijos aspektais, bandoma pagrysti kažkuo ka, kilme, pavyzdžiui, kad asmo asmenys yra atvykę iš kažkokios kitos kultūros valstybių. Dažnai bandoma pagrysti tai, kad asmenys yra tiesiog neišsimokslinė ir dėl to patiria didžiausią žalą. Taigi mums reikia individualizuoti apsaugos priemonės ir bandyti padėti nukentėjusiams nuo priekybos žmonėmis moterimis. Kol kas mes e, regime, kad es dažniausiai reaguoja į tik sunkiausius e, atvejus, o tai nėra gerai, nes sumažina pagalbos apimtis ir reikia galų gale atsisakyti nusikaltimo aukų traktavimo kaip a, e, grėsmės, kadangi nukentėjusios neturi laisvos valios, neturi pasirinkimo, o būtent a, e, tas pasirinkimas dažnai yra e, kaip argumentas grės, už grėsmę bet be laisvos valios, be galimybės apsispręsti, moteris nie, neturi pasirinkimo, dažnai visą tą dar lydi fizinis ir emocinis smurtas, bei visą tai dar padidina rizikingo elgesio grėsmę. Taigi gausybė elementų, kurie įrodo, kad jeigu mes žvelgsime į problemą tik iš saugumo perspektyvos, nebus pakankamo atsako. Pirmininkė įsiterpia, jeigu galite, kalbėkite šiek tiek lėčiau. Tam, kad mes ištaisytumėme tą netinkamą ryšį tarp lyties aspekto priekybos žmonėmis ir būtent atsakomųjų priemonių iš saugumo srities, reikia žiūrėti, ar yra laisva valia, kas yra nukentėję, kodėl nukentėję, bei šie elementai turi e, tapti esminiai formuojant mūsų kovos su žmonėmis e, politiką. Ačiū. Uh, Ačiū už labai įdomius pranešimus. Dabar sutiksiu žodį komiteto nariams. Pirmiausia, Kristina Anderson. Labai ačiū už išsamius pranešimus, daug įdomų minčių, daug naudingų dalykų buvo pasakyta ir buvo įvardintos aplinkybės, kurios lemia esame padėtį. Aš atkreipčiau dėmesį į dar vieną dalyką. Mes vakarų visuomenė, taip sakyčiau, sukūrėme prielaidas prekybai žmonėmis ir ypač tam, kad tiek daug moterų nukenčia nuo šio reiškinio. Pirmininkė, jeigu leisite, pateiksiu trumpą pavyzdį. Mes turime daug sunkumų apskritai su mūsų diskusijų kultūra sąjungoje. Mes paprasčiausiai atsisakome kalbėti apie vieną ar kitą dalyką, nes tai nėra politiškai korektiška. Antraisiais metais, mano pavyzdys, Vokietijoje buvo patvirt patvirtintas įstatymo pakeitimas. Būtent, kad prostitucija nėra etinis nusikaltimas. Moteris, kurios verčiasi prostitucija, buvo stigmatizuojamos ir neturėjo teisės į jokias išmokas, pavyzdžiui, nedarbo. Visi tuo met pasisakė prieš šio, šį įstatymų pakeitimą tuo metu, buvo įvardinti kaip moterų priešais, buvo pateikti įvairiausi uh, siubingiai pavyzdžiai šeštojo dešimtmečio, taigi apie tai diskutuoti buvo paprasčiausia atsisakyta. Šis įstatymo pakeitimas e, darė prielaidą, kad moteris e, prostitucija verčiasi savo valia, nes kodėl tada ji turėtų prarasti teisę į bedarbio išmoką. Tačiau aš nesutariu su ta esminė mintimi. Nėra prostituciją, laisvą valią besiverčiančių moterų, jos yra priverčiamos vienaip ar kitaip, o jeigu yra prievartos elementas, tai reiškia tas asmo yra nukentėjęs, jis yra išnaudojamas. Švedijoje pasirinktas visai kitas požiūris, buvo nuspręsta kriminalizuoti e, lytinių santykių pirkimą. Du skirtingi požiūriai, tačiau esmė ta pati. Kas pasisakė e, prieš tą įstatymo pakeitimą iškart buvo mm, sumaišyta su žemėmis e, savo laiku Vokietijoje. Taigi po šio pavyzdžio galvokime apie šiandieną ir apie tai, kas sąlygoja priekybą žmonėmis Europoje. Kokios aplinkybės šį reiškinį skatina atvirų sienų politika, ta open border Policy, sakyčiau, labai plačiai prisidėjo prie to, kad vis daugiau moterų nukenčia nuo lytinio išnaudojimo. Norėčiau paklausti jūsų, mano minėta aplinkybė, ar ji aktuali, kiek aktuali, bei ką es galėtų padaryti, užkardydama šios veiksmus, kad nebūtų žmonės kaip gyvuliai gabenami per Europą ir išnaudojami įvairiausiose Europos vietose. I, uh, like Aš pati norėčiau pateikti klausimą profesoriai Volbi. Mm, klausiu apie Švediją ir, ir apie duomenis apie Švediją. Man būtų įdomu išgirsti, ar turite daugiau informacijos apie tai, kad, pavyzdžiui, švedijos vyrai vyksta paslaugų pirkti į Vokietiją. Kad kiekviena, kad tam tikra teisinė padėtis nacionalinių lygių iššaukia tam tikras reakcijas kitur. Ar turite apie tai duomenų? Ir toliau dėl sveikatos patikrinimo, ar yra apie tai duomenų. Ir dar turiu klausimą poniai Hakeman. Dėl to, ką jūs, kaip, ką jūs sakėte kalbėdama apie duomenų stoką, ar turite kokiu nors įrodymu ar duomenų, kad galbūt tai susiję su tuo, kad šiame sektoriuje dirba nepakankamai policininkų ar darbuotojų? Ar mm, galbūt turite domenų rodančių, kad e, kitos užduotis e, teisės saugos institucijos yra vertinamos rimčiau? Ir paskutinis mano klausimas. Ir dar matau, kad ir kolegė Eugenija norės pateikti klausimą ir, žinoma, pranešėja. Ačiū. turiu tam tikrų nuogastavimų, kuriais norėčiau pasidalinti su prelegentėmis ir pasižiūrėti, ar jos man pritars. Na, visų pirma, tokiais atvejais reikia pirmiausia kalbėti apie baudžiamosius tyrimus, apie policijos darbą. Tačiau dažnai praktiškai aukoms nėra suteikiama apsauga, nes e, valstybės institucijos nesijima reikiamų veiksmų. Tiesiog e, yra atliekamas baudžiamasis tyrimas ir užmirštami kiti dalykai, pavyzdžiui, nukentėjusiojo saugumas, prekyba žmonėmis dažnai siejas ir su sienų saugumu. Kitas dalykas. Kaip yra su saugumu teisminėje sistemoje. Mes baudžiame už nusikaltimą, dažnai yra skiriamos finansinės baus, baudos, tačiau tai niekaip nepadeda e, priekybo žmonėmis auko, aukoms. Taigi reikia e, tinkamų teisų gynimo priemonių, nes priešingo atveju aukos lieka padėting, sudėt, pavojingoje padėtyje. Dar vienas dalykas. Dažnai matome, kad priekyba žmonėmis vyksta siekiant žmonės išnaudoti darbo tikslams ir taip pat e, seksualinėms paslaugoms. Ir matome, kad e, čia vyrauja lik ir dvigubos nebaudžiamumas ir teisės aktų nepakanka. Ir šalies viduje atliekamas darbas nėra tolygus e, tam darbui, kuris atliekamas tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, Čia turiu galvoje ir darbo inspekcijas ir panašiai. Ačiū ir galiausiai mūsų pranešėja Marija Soraja. Ačiū. Norėčiau mm, profesorės Volby paklausti štai ko. Jūsų pranešimas buvo labai įdomus ir jame kalbėjote apie trikampį mm, priekybo žmonėmis, e, seksualinio išnaudojimo tikslais e, trikampį. Minėjote auką, išnaudotoją ir paslaugų naudotoją. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie Europolo ataskaitą apie priekybą žmonėmis. Ten yra pasakyta, kad valstybėse narėse, kur prostitucija yra legalizuota, priekeiviai žmonėmis naudojasi vietos infrastruktūra ir paslaug, paslaugomis ir paslaugomis tai palengvina jų darbą ir dėl to yra sunkiau identifikuoti aukas. Taip pat e, prekeiviais žmonėmis lengviau yra išnaudoti nepilnamečius. Taigi e, direktyvos 18 straipsnė yra pateikta rekomendacija Ten kalbama apie naudojimąsi paslaugomis, kai naudotojai žino, kad asmuo yra priekybo žmonėmis auka, ypač nepilnametis. Taigi jeigu asmuo žino, kad naudojasi nepilnamečiu, išnaudoja nepilnametį, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie asmenų išnaudojimą šalies viduje. Komisija savo ataskaitoje apie priekybą žmonėmis teigia, kad e, žmonių išnaudojimo mastai šalies viduje didėja Ir taip yra jau keletą metų. Ir čia kalbame ne tik išnaudojimą seksualiniams tikslams, bet taip pat ir išnaudojimą darbo tikslams. Taip pat yra ir priekybos žmonių organais problemų Europoje. Ačiū, ačiū už klausimus. Dabar suteiksiu galimybę Jums atsakyti. Prašom. Ačiū už labai įdomius klausimus. Pamėginsiu sugrupuoti savo atsakymus. Pirmiausia, maždaug pusė žmonių prekybos ES nėra susijęs su sienos skirtimu ir kai kas tai vadina prekyba žmonėmis šalies viduje. Taigi tik pusė tokios pusė prekybos žmonėmis susijusi yra su sienų kirtimu. Bet žinoma, ES yra vadinamųjų dalinių sienų, taip pat yra siena tarp ES valstybių narių ir jai nepriklausančių šalių. Ir jeigu prekiaujant žmonėmis nėra kertama siena, tai pasikeičia žmonių supratimas, kas yra priekyba žmonėmis. Bet iš tikrųjų nebūtina kirsti sienos, kad taptum priekybo žmonėmis auka. Iš tikrųjų priekyba žmonėmis reiškia naudojimasi kitų žmonių pažeidžiamumu. Ir nors uh, sienos ir, ir iš dalies lemia tą pažeidžiamumą, tai nėra vienintelis pažeidžiamumo, vienintelė prieždžiamumo priežastis, dėl kurios žmogus yra išnaudojamas. Tai yra tik pažeidžiamumo vienos iš formų pavyzdys. Asmenų perkelimas, jis yra susijęs su sienomis, šalių sienomis, bet ir su miestais. Vokietijoje Mes atlikome tyrimą, kuris parodė, kad kai kurie Vokietijos miestai, didmeščiai ir miestai taikė labai novatorišką praktiką ir stengiasi reglamentuoti, reguliuoti priekybą žmonėmis ir seksualinių paslaugų e, pardavimą. E, čia dirbo ir gerovės, e, rūpybos institucijos, teisminės institucijos ir policija. Na, tai apsaugojo žmonės tose miestuose, bet tai neužkirto kelio perkelti asmenų į kitus miestus, kur tokios apsaugos nebuvo. Taigi yra tokių pavyzdžių Švedijoje, Vokietijoje, net ir Vokietijoje matėme, kad buvo kai kurie asmenys perkelti iš tų regionų, kurio, kurie buvo gerai reguliuojami, mažiau reguliuojamus e, rajonus ar regionus. Ir čia galimi du variantai. Kai kas sako, kad reikia atsisakyti reguliavimo, e, Kiti sako, kad reikia išsamesnio reguliavimo ir neleisti, kad būtų tokios e, paslaugos situacija reguliuojama tik viename mieste ar tik vienoje, pavyzdžiui, valstybėje narėje. Taigi šią dilemą, asmenų perkelimo dilemą galima spręsti įvairiais būdais, bet akivaizdu, kad e, toks perkelimas vyksta, nors įrodymų apie jūsų konkretų pavyzdį neturime. Toliau baudžiamoji teisė. Buvo nemažai diskutuojama apie teisę. Iš tikrųjų, Europoje yra keletas teisės rūšių. Vis pirma, baudžiamoji teisė ir nebaudžiamoji teisė. Policija gali prisidėti prie nebaudžiamosios teisės vykdymo. Kai kuriuose valstybėse narėse yra kalbama apie tai, ką Junktinėje karalystėje vadinčiau civilinę teisę, kitose šalise tai vadinama administracinė teisena. Taigi Europoje yra labai įvairių taisyklių, sudėtingų taisyklių, kurios grindžiamos skirtingomis teisės sistemomis ir tai lemia, kokios sankcijos gali būti taikomos e, įstatymų pažeidėjams. Taigi ES šis rytis yra labai sudėtinga, persipina įvairios teisės sistemos ir mes eksperimentuojame siekdami pusiausviros tarp tų įvairių teisės aktų. Ir tas eksperimentavimas yra labai svarbus. Jis mums suteikia galimybę uh, Mm, niuansuotai atsižvelgti ir spręsti tam tikras problemas. Taigi aš siūlau siekti to, tų teisės aktų pusiausviros ir jos siekti toliau. Taip pat buvo klausima, ar praktiškai visur yra kriminalizuojamos tos veikos, kurios yra laikomos e, neteisėtomis pagal direktyvą. Iš tikrųjų, Ne, ne viskas e, yra veiksmingai kriminalizuojama. Turiu galvoje tas veikas, kurios e, direktyvoje yra vardytos kaip galimos kriminalizuoti. Iš tikrųjų, tik pusė valstybių narių visapusiškai gyvendino, sukūrė pajėgumus, kurių reikalavo direktyva, taip pat e, yra ir tam tikro dviprasmiškumo perkeliant savoką žinojo. Tai yra, ar ir kiek paslaugomis naudoj, besinaudojantis asmenys turi žinoti, kad e, naudojasi priekybo žmonėmis auka, kad būtų galima tą asmenį patraukti būžimon atsakomybėm. Ir kai kur išskiriama labai ryški dichotomija. E, Asmo turi žinoti, kad naudojosi kitu, kuris yra priekybo žmonėmis auka. Kitur yra pasakyta, kad e, asmo pasinaudojo kitu, kuris yra priekybo žmonėmis auka ir dėl to jį reikia bausti. Kitur dar yra pas, kalbama apie mm, neapgalvotą neatsižvelgimą į asmens situaciją. Taigi aš norėčiau paraginti uh, valst... turiu pasakyti, kad valstybėse narėse ES yra įvairių kriminalizavimo formų ir baudžiamojo teisingumo institucijos skirtingai įgyvendina teisės aktus, e, spręsdamos ar reikia visapusiškai pritaikyti baudžiamąją teisę ir kriminalizuoti priekybo žmonėmis aukų paslaugomis besinaudojančius asmenis ir ypač e, daug klausimų kyla sprendžiant, ar asmuo žinojo, kad turi reikalą su priekybos žmonėmis auka ar ne. Ačiū. Pone Haken, ačiū už klausimus. Taip, dėl atvirų sienų politikos nėra pakankamai duomenų kad būtų galima kalbėti apie tokios politikos poveikį priekybai žmonėmis. Nes iš tikrųjų visų pirma reikėtų patikimų duomenų apie priekybą žmonėmis, apie tai, kokia patėtis buvo prieš įgyvendinant tą politiką ir ją įgyvendinus. Tiesiog nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima e, pateikti čia apibendrintų teiginių. Aš suprantu, kad e, daugiausia dėmesio yra skiriama priekybo žmonėmis e, tarptautiniams aspektams, priekybai žmonėmis per sieną, taip pat kalbama ir apie migraciją. Tačiau, kaip sakė profesorė Volby, priekyba žmonėmis nebūtinai turi būti tarptautinė, jie gali vykti ir viename mieste, vienoje gatvėje, viename bute. Ir nebūtina, kad asmo keltųsi iš vienos vietos į kitą. Ir iš tikrųjų daug kas priklauso nuo to, kaip vyksta dialogas apie priekybą žmonėmis ir taip pat kaip e, direktyva apibrėžia priekybą žmonėmis ir aukas. Labai svarbu yra mm, nesutelkti dėmesio vien į trečiųjų šalių piliečius ar migrantų srautus. Labai svarbu išsiaiškinti, kaip priekyba žmonėmis ir asmenų gabenimas persidengia. Kol kas mes neturime pakankamai duomenų, kokio masto yra priekybo žmonėmis e, problema migrant, tarp migrantų. Mes žinome, kad e, yra tam tikrų vietų, kur vyksta priekyba žmonėmis, bet neturime konkrečių skaičių ir negal, ne, negalime pasakyti, kokiu procentu atveju uh, Kalbame apie asmenų tiesiog gabenimą mm, ir kada kalbame apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą. Ir mes naujausioje savo ataskaitoje rekomenduojame visai Europos Sąjungai pasistengti susirinkti daugiau informacijos apie migrantų srautus, taip pat pagalvoti, kaip pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą, nes dabar yra tam tikra disproporcija. Šalis, kurioms reikia, mm, kuriuose yra priekybo žmonėmis aukų, sudarė su sudėtinga situacija. Gali būti, kad šalis, jeigu atveju daug šalis neturės pakankamai pajėgumų e, išnagrinėti visus atvejus. Toliau kalbant apie sienas ir išnaudojimą šalies viduje ir didėjančius jo mastus, nežinau, ar tokio išnaudojimo atveju tikrai daugėja, bet manau, kad tai susilaukia dėmesio. Mes tikrai dabar matome daugiau tokių atvejų ir e, reikia to neužmiršti. Ir kaip e, Rubio Grunol savo pranešime sakė, kad nereikia galvoti vien apie sienų saugumą. Bet ir kai yra teiraujamasi apie policijos pajėgumus ir prioritetų paskirstimą, na, pajėgumai dažnai glaudžiai siejasi su prioritetų paskirstimu. Niderlanduose yra policijos komandų, kuriams tenka spręsti įvairias problemas - priekybą žmonėmis ir migraciją ir žmonių gabenimo klausimus. Ir matome, kad tokiuose institucijose, jeigu politinėje darbo atvarkėje daug dėmesio skiriama migracijai, tai policija daugiau dėmesio skiria migracijai ir žmonių gabenimui, bet nebūtinai priekybai žmonėmis. Ir netgi kai susidurėme su, priekyb, su žmonių gabenimu, sulaukėme pranešimų iš aukų iš vakarų Afrikos. Tai reiškia, kad daug dėmesio skiriama būtent tokiems pranešimams. Ir tada netiek dėmesio skiriama, pavyzdžiui, nepilnamečių išnaudojimui šalies viduje. Taigi daug ką lemia tai, kaip mes įforminame tą klausimą ir kaip mes paskirstume pajėgumus. Ir jeigu kalbame apie migraciją, tai akivaizdu, kad reikia pusiausviros ir ne visada tą pusiausvirą, tinkamą pusiausvirą pavyksta rasti. Ir žinoma, migracija, e, apsauga ir diskusija apie sienas e, yra labai glaudžiai susijusi. O toliau dėl finansinių baudų ir kompensavimo aukoms Iš tikrųjų buvo teisingai pasakyta, kad labai daug dėmesio paprastai yra skiriama siekiant išieškoti pajamas iš nusikaltelio, nes dabar finansiniai tyrimai tampa vis svarbesnė baudžiamųjų tyrimų dalimi, kalbant ir apie priekybą žmonėmis. Ir čia vis dėlto iš nuo pat tyrimo pradžios reikėtų uh, daugiau dėmesio skirti e, aukai. Mm. E, svarbu, kad e, finansinio tyrimo metu išieškotos lėšos galiausiai būtų panaudojamos kompensacijoms aukoms. Bet tai yra sudėtingi dalykai ir dažnai jie yra užmirštami pačioje pradžioje. Ir, bet tiesiog tyrimo institucijos mm, susitelkė į tai, kad nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ir jeigu yra priimamas baudžiamasis nuosprendis, tai galbūt vyriausybė iš to gauna finansinės naudos, tačiau nuo pat tyrimo pradžios reikia galvoti ir apie auką. Ir kaip minėjo profesorė Volby, galima taikyti labai įvairias priemonės, ne tik baudžiamosios teisės priemonės, yra ir civilinė teisė. Ir Mm, pačioje pradžioje labai svarbi yra prevencija. Taip pat labai svarbu galvoti ir apie aukos padėtį. Iš tikrųjų, mm, atliekami tyrimai gali turėti įtakos aukos teisėms, turiu galvoje ir finansinę kompensaciją, ir leidimą gyventi šalyje. Taigi, turime numatyti apsaugą aukoms ir ji priklauso nuo baudžiamųjų procesų ir apie tai reikia galvoti. Niderlanduose mes turime mokslininkų grupę. Iš tikrųjų, Europos tarybos mokslininkų grupė patarė Niderlandams labai konkrečiai pagalvoti, kaip rasti tinkamą pusiausvyrą ir kaip uh, numatyti baudžiamajame procese nukentėjusiųjų teisės, ypač trečiųjų šalių nukentėjusiųjų teisės. Very... Dėkuoju ir suteiksiu žodį dar vienai mūsų viešinai, prašau kalbėti labai glaustai, taip labai trumpai. Aš tik norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra pasakyti, kad baudžiamasis, baudžiamoji teisė yra valstybių narių kompetencija. Europos Sąjunga ga, galimtis veiksmų tik tuo met, kai e, atsiranda tarp valstybinis elementas. Būtent todėl Europos Sąjunga ir gali aktyviai dalyvauti sprendžiant migracijos ir iššūkius. Ir todėl, kai kovojame su priekyba žmonėmis, pabrėžėme paprastai tarp valstybinį jos aspektą. Ir taip, migracijos ir nusikaltimo kontrolė yra ES prioritetai, todėl kad jie patenka ES kompetenciją. Aš manau, kad mums reikia rinkti daugiau duomenų apie tai, kas yra nu, prekyvi žmonėmis aukos. Tai yra labai svarbu nes po to, kai baigėsi paprastai e, baudžiamasis e, tyrimas, tie žmonės yra traktuojami kaip nelegalus, e, nelegaliai atvykę migrantai. Įdomu pasi, būtų sužinoti, ka, koks būna jų likimas, nes da, paprastai tie asmenys da, laikomi aukomis, prekybo žmonėmis aukomis tik tuo met, kai vyksta baudžiamasis tyrimas. Ir kaip jau sakė kolegė, kad daugumoje valstybių narių paprastai kovojam, e, kovojama su prekyba žmonėmis, siekiant mažinti migraciją. O mes kalbame apie e, kovą su prekyba žmonėmis iš lyties aspekto, iš lyties perspektyvos. Ir čia reikia pagalvoti, tai iš tikrųjų, kokių politinių priemonių galėtume e, imtis. Toliau Europolo duomenys ir tai, kad tose vietose, kur da, e, seksualinės paslaugos yra e, e, teisėtos, tenai infras, jau egzistuoja infrastruktūra, kurią naudojasi da, nusikaltėliai. Aš manau, kad tokį pareiškimą reikia labai atsargiai vertinti. Toliau klausimas dėl baudžiamojo da, kodekso ir da, pri, ir, ir seksualinių paslaugų įteisinimo ir prekyba žmonėmis. Mes neturime pakankamai duomenų tam, kad galėtume pasakyti, kad įteisinus sekso paslaugas iš karto padidėja arba sumažėja prekyba žmonėmis. Akivaizdu, kad kalbame apie temą, kuri yra gan kontroversiška ir daug kalbama apie prostituciją, jos ryšį su priekyba žmonėmis. Aš manau, kad norint kovoti su priekyba žmonėmis, nebūtinai reikia viską su, suplakti į vieną. Ir negalima duomenų apie prostituciją naudoti tam, kad galima būtų kovoti su priekyba žmonėmis, nes iš tikrųjų tai yra skirtingi reiškiniai, ne visuomet tarpusavė susiję. Dėkoju, dėkoju, kad e, patikėte mums daug įdomios informacijos apie labai sudėtingą reiškinį. Dėkoju Jums už e, dalyvavimą mūsų posėdėje. Ir dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Pas mus atvyko Argentinos parlamento narių delegacija. Mes norėtume Jūs pasveikinti Ir aš atsisveikindama su mūsų viešniomis norėčiau pasakyti, kad mes sveikinamės taip pat su ponia Gupon. Ji yra žemutinės Saksonijos atstovė, ji rūpinasi jaunimo ir moterų klausimais. Taigi mes atsisveikiname su viena viešnių grupe ir sveikiname kitą. So dear, dear guests, dear ladies. Na kągi, gerbėjai mūsų svečiai, gerbėmiosios viešnios, Argentinos parlamento narės. So, um, Gerbėjai ponai ir ponios, mes tęsėme mūsų posėdį. Kaip aš jau minėjau, man yra nepaprastai malonu pasveikinti pas mūsų atvykusią de delegaciją. Laukime jūsų anksčiau, bet džiaugiamės, kad atvykote dabar. Ir Tikrai norėtume iš jūsų lūpų išgirsti, kas vyksta Dalutino Amerikoje. Pone Sofija Brambilė, Lorena Macen, Gabriela Esteves ir Jimena Lopez pas mus atvyko. Jos ir pasisakys tokia eilės tvarka. Ir prieš sutikdama jom žodį norėčiau pasakyti, kad Argentinos ambasadorius. Uh, Belgijoje ir ES atvyko į mūsų posėdį. Sveikiname jūs prisijungus prie mūsų. Mes ES nuolat stebime, kas vyksta Latino Amerikoje, sužinome apie tai iš nepaprastų moterų. Ir manau, kad puiku, kad mes šiandien galime uh, pabendrauti su jumis, sužinoti kažką naujo iš jūsų ir da, gal pasidalinti ir savo mintimis. Ir sutikiu žodį Sofija Brambilla. Prašome. Labai dėkoju. Iš tikrųjų, mums yra nepaprastai malonu atvykti pas Jūs labai trumpai. Mes norėtume trumpai pakalbėti apie tai, kas vyksta mūsų šalyje, kokie teisės aktai rengiami. Prieš 70 metų moteris gavo teisę balsuoti. Ir tuomet akivaizdu, kad mes neturėjome labai daug socialinių ir politinių teisių. Tačiau situacija pasikeitė ir mes dabar moteris aktyviai dalyvauja politinėme, socialinėme gyvenime. Ir uh, 1985 metais Argentina ratifikavo konvenciją dėl, visos, dėl kovos su viso, visomis diskriminacijos prieš moteris formomis ir mes pradėjome tuomet kalbėti apie lyčių lygybę. 1991 metais Argentina buvo pirmoji Latino Amerikos šalis kuri įvedė da, moterų atstovavimo kvotas. Da, rinkimų sąrašuose turėjo būti mažiausiai 30 procentų moterų. Ir, ir tai padidino moterų atstovavimą Argentinos parlamente nuo 5 procentų iki 38. 96 metais mes ratifikavome konvencija dėl kovos su visomis smurto prieš moteris formomis. Ir pradėjome galvoti apie tai, kaip galima būtų kovoti su visomis e, diskriminacijos, e, moterų diskriminacijos formomis ir kaip galima būtų ta, taip pat užkirsti kelią visoms smurto prieš moteris e, formomis. 2009 metais mes patvirtinome įstatymą skirta kovai su smurtu prieš moteris. Ir aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu suprasti, kad dirba ne tik parlamentas, da, ne tik parlamentas rūpinasi šiais klausimais, mūsų vyriausybė sukūrė taip pat ir moterų klaus, e, reikalų tarnybą, kuri bendradarbiausių teismais. Be to, mūsų baudžiamajame kodekse dabar jau yra da, atskiras nusikaltimas moterų, da, nužu, moters nužudimas. Ir jūs tikriausiai prisimnate, kad da, mes jau kalbėjome apie tai, kaip a, kad reikia kalbėti e, ne tik kovoti su smurtu, ne tik skatinti moteris aktyviai dalyvauti politikoje, bet ir užtikrinti, kad moteris e, galėtų taip pat da, e, vienodomis teisėmis su vyrais dalyvauti darbo rinkoje. Kaip galima būtų įvertinti da, moter, moterų dirbamą darbą namuose, namų ruošos da, da, darbus, kaip būtų man, galima mažinti atlyginimų skirtumus. 2013 metais mes taip pat pasirašėme vieną dokumentą, kuris daugiausia yra skirtas moteriams, kurios ne, dirba namuose, atlieka e, namų ruošos darbus. Ir mes bandėme da, um, įstatymais uh, užtikrinti tų moterų teisės. Be to reguliariai Argentina imasi veiksmų siekdama įtvirtinti lyčių lygybę. Ir mes netgi galvojame apie pozityvę diskriminaciją. Ir e, mes dabar jau mūsų šalyje turime visas priemonės, kurios reikalingos mums e, lyčių lygybei įtvirtinti. 2017 metais mes patvirtinome įstatymą, kuris nustatė tam tikras kvotas. Ir da, pagal tą įstatymą da, rinkimų sąrašuose pusė kandidatų turi būti uh, vy, uh, moteris. Ir mes tikimės, kad per kitus rinkimus mūsų da, kongrese jau pusė visų narių bus moteris. Taigi da, dėkoju Jums uždėmesi, labai trumpai, glaustai apžvelgiau, kaip keitėsi moterų teisės, teisų apsaugos situacija Argentinoje. Dėkuoju. Toliau Lorena Matsen. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, buenas tardes. Para nosotros. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su jumis ir dėkuoju jums už tai, kad jūs pakvietėte mus, kad mes galime dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Tai yra puiku, nes tai. De, dė E, padidina mūsų matomumą ir parodo, kad mūsų šalis iš tikrųjų labai aktyviai gina moterų teisės Latino Amerikoje. Ir mes norėtume pasinaudodami mūsų progą padėkoti visoms moteriams, kurios kovojo už moterų teisės mūsų šalyje. Tų moterų iš tikrųjų yra labai labai daug. Jų da, e, kovos dėka mes turime da, šiandien labai daug teisų ir Sofija ką tik apie tai da, e, kalbėjo ir akivaizdu, kad da, Visos parlamento narės, visos politikės turi aktyviai kovoti už tai, kad būtų užtikrinta, da, įva, būtų, kad būtų apginta įvairovė, nes da, kuo įvairesni būsime, tuo bus ge, geriau. Labai svarbu yra kalbėti apie visus šios klausimus ir konkrečiai aš norėčiau dabar at, kreipti sudėmėsi į vieną asmenį, kuri, kuris kovojo tas sudėtingomis sąlygomis Florentina Glorės uh, Miranda. Ji pateikė daugiau nei 500 da, uh, teisės aktų pasiūlymų susijusių su įvairiomis moterio teisėmis. Arba Pavyzdžiui, ji leido moteriams pasilikti savo mergautinę pavardę ir galimybę neimti ne vyro pavardės. Ir jau taip pat pradėjo kalbėti ir apie abortą, apie kurį prieš tai net negalima buvo kalbėti. Ir, ir Argentinoje da, uh, vyksta diskusijos iš tikrųjų, da, ar moteris turi teisę spręsti dėl to, kaip elgtis savo kūnu. Yra ir kitų problemų, su kuriamis reikia kovoti, tai yra atlyginimų skirtumai ir kitos problemos, kurias reikia įveikti. Ir iš tikrųjų mūsų stebi visas pasaulis, todėl ši kova yra svarbi ne tik mums. Ir ši kova parodė, kad kai moteris yra pažeidžiama, kai e, ribojamos yra jos teisės, tuomet kenčia visi. Tai nėra vien kokios nors šalies problema. Negalima tos problemos taip suvokti. Mes turime suvokti, kad visos esam seserys ir turime užjausti vieną kitą. Miranda da, buvo mano partijos vadovė ir ji pirmoji pateikė statymo projektą dėl neštumo nutraukimo. Ir tuomet iš tikrųjų tai buvo labai novatoriška ir uh, įvairių partijų moteris parėmė jos iniciatyvą ir tai padėjo mums aukščiausių lygmenių aptarti e, šį klausimą ir iš moralės perspektyvos, ir iš e, religinės perspektyvos perspektyvos. Ir tas labai aukštas diskusijos lygis leido mums kitaip pradėti kalbėti apie moterį, pradėti kalbėti apie moteris problemas, naudojant kitas, kitą perspektyvą. Ir tai padėjo mums taip pat e, apsispręsti, kokiu veiksmu reikia tam, kad galėtume apginti kuo geriau moterų teisės. Nenoriu kalbėti per nelik ilgai, aš tiesiog norėčiau pradėti diskusiją. Uh, ir pasakyti, kad šis amžius iš tikrųjų yra moteris amžius ir Argentina padarė iš tikrųjų per pastarusius dešimtmečius labai daug pažangos. Bet nepaisant to, kad įstatymai šiandien yra labai geri, vis dėlto realiai, realiam gyvenime mes matome, kad ne viskas yra tobula. Ir kovodami už lyčių lygybę turime dirbti a, a, globalių mastų. Ir turime taip pat a, a, visuomet a, atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai elgiamasi veidmainiškai ir savanoriškas neštumo nutraukimas yra visuotinės, e, visuomenės sveikatos klausimas. Mes nenorime, kad moteris patirtų sveikatos problemų dėl to, kad jos yra verčiamos neteisėtai nutraukti neštumą. Ir ne, negalim leisti, kad moteris neturėtų, e, tos, kurios neturi finansinių išteklių, taip pat negalėtų da, gauti joms reikalingų paslaugų. Ačiū. Dabar žodis Gabrielai Esteves. Prašom. Ačiū. Labą dieną. Dėkui už kvietimą atvykti. Tikrai e, nuostabu, kad šiandien galime atvykti, pristatyti Argentiną. Palestinos e, situaciją ir sukauptą patirtį. Aš norėčiau gal kiek išsamiau pakalbėti apie moterų teisių judėjimą. Diskusijos e, šią temą pas mus tęsiasi jau trečią dešimtmetį. Yra aktyvus moterų judėjimas, savanoriškas neštumo nutraukimas jau senai buvo diskutuojamas, visą tai leido įtraukti klausimą į parlamentinę diskusiją, visuomeniai taip pat klausimas e, tapo aktualus ir žinomas šis moterų teisių judėjimas tapo žinomas. Iš kitos pusės susilaukė ir nepalankių reakcijų. Ir e, kol kas uh, moterų teisių situacija, kad ir gerėja, bet vis e, ne, pateisinama, anksčiau pas mus e, žūdavo viena moteris per 48 valandas, dabar viena kas 22 valandas. Akivaizdu, kad e, nusikaltimai prieš moteris ir moterų žmogžudystės yra labai aštrus klausimas, todėl privalu imtis veiksmų ir kuo greičiau moteris kenčia nuo smurto pačio įvairiausio, taip pat e, tą sąlygą yra susiformavusi kultūra. Dėl to kasdien prarandamos gyvybės mūsų judėjimas susiformavo ir pradėjome kelti visus su smurtu prieš moterimis susijusius klausimus. Vienas iš šių tai yra teisė į abortą. Aišku, mes kalbame apie tikrai klastingą smurtą, būtent smurtą prieš moters kūną. Ir moteris dažnai yra priverstos ieškoti nelegalių būdų neštumui nutraukti, Daž, neretai tai bargi, baigėsi moters mintimi moteris neturėdavo galimybių ar pinigų abortui, tai dažnai bandydavo atlikti abortą nelegaliai, tai baigėsi neretai liūdnai. Visa tai e, sukėlė reakcijos ir reaguoja pirmiausias jaunos moteris, merginos, matau, kad čia salės galiai sėdėsi puikus merginų būrys. Ir pas mus mergaitės jau nuo 13 metų pradėjo jungtis į judėjimą, ėjo į gatves ir reikalavo visų teisių į savo kūną, reikalavo teisės nutraukti neštumą ir opera, norėjo, kad tokia operacija būtų saugi ir nemokama. Taigi mes būtent tokių judėjimų dėka e, sugebėjome iškelti šį klausimą į politinį lygį. Tuo pat metu e, dviejų prezidentų valdymo metu, e, kad ir išsiskyrė nuomonė ir viešoji pozicija, bet klausimas tapo politinio diskurso dalimi ir visa tai yra moterų judėjimo nuopelnas moteris parlamentarės, feministės galėjo kelti šį klausimą parlamente. Beje, moteris apie tai kalbėjo nepaisydamos partinės priklausomybės ar amžiaus kartų skirtumų. Taigi vyko traukios ir lygiai teisės diskusijos. Aišku, išklausyta argumentų tiek už, tiek prieš, bei e, skirta pakankamai laiko tikrai istoriniam sprendimui, kai pavyko užsitikrinti daugumą kažko anksčiau padaryti nieko nebuvo, niekada nebuvo pavykę. Na, nors senate rasti daugumos nepavyko rasti, tačiau Buena, Buenos Aires gatvėse 2 milijonai moterų labai aiškiai išsakė savo nuomonę, jos yra mūsų sąjungininkės, moteris iš visų gyvenimo sričių, jos reikalavo balsavimo ir jo sulaukė. Labai dažnai matome, kad yra atskirtis tarp parlamento narių ir visuomenės, tačiau pas mus yra visiškai kitaip. Mes palaikome glaudų santykį su žmonėmis. Klausimas pasiekė senatą ir to reikalavo tauta. pavyko suformuoti strateginį alijansą tarp kartų, tarp partijų. Tuo pat metu plinta ir lygybės judėjimas, lytinės įvairovės judėjimas, keliamos lytinės, reprodukcinės teisės atsiranda mūsų darbo tvarkėje ir naujos temos, pavyzdžiui, transseksualų teisė į darbą. Mes dirbame nuosekliai, intensyviai ir visiškai skaidriai. Mes siekime, kad moteris taptų politiškai aktyvios visose srityse, esame solidarios, ir vieningai kovojame už teisės, jas įtvirtiname įstatymuose bei stengiamės prisidėti prie lygi, lygiai teisiškesnės ir geresnės visuomenės kūrimo. Ačiū dabar kolegė Jimena Lopes. Disculpen. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, yo voy a dar un... Labadiena. Po to, kai pasisakė mano kolegės, turiu pasakyti vieną dalyką. Mes esame moterų judėjimo e, kovotojos ir mes į pasaulį žiūrime iš socialinio teisingumo požiūrio taško. Mm, Taigi mes esame seserys, mes esame iš skirtingų politinių partijų, vienos kolegės yra iš socialistų partijos, kitos iš kitur, bet aš manau, kad e, norint suprasti Argentiną, reikia žinoti, kad Argentinoje Argentina turėjo vieną žiauriausių diktatūrų Pietų Amerikoje. Buvo panaikintos visos teisės Ir tas teisės atkovojo moteris, būtent moteris ėjo į Plasą de Majo, būtent moteris kovojo tą istorinę akimirką. E, kitas momentas, kai moteris vėl išėjo į gatves, tai buvo, kai pras, vėl prasidėjo pikatero judėjimas. Taigi buvo įžiepta ugnis. Ir atėjo laikas e, feministėms ateiti į politiką. Mums reikia parlamentinės vienybės. Žinome, kad e, Europa kalba apie lyčių lygybę ir mes Argentinoje taip pat apie tai galvojame, galvojame apie apriepti, apie gerovę, galvojame ir apie socialinį susitarimą, socialinį paktą, kurį teko atnaujinti po daugybės metų kovų. Vis dėlto yra tam tikrų žaizdų, kurių neįmanoma užgydyti. Politinėme gyvenime vyksta tam tikri politiniai ciklai. Šiuo metu susidurėme su labai didelė valstybės skola. Bet vis dėlto pirmą kartą e, Argentina turi galimybę pažvelgti į tuos istorinius iššūkius Mm, mm, dabar jau ministerijose turime moterų, to, pasiek, to pasiekime per pastarosius rinkimus ir padedant prezidentui Fernandės. Taigi reikia pokyčių, tie pokyčiai turi būti horizontalūs, mes turime gilintis į įvairias politikos sritis. Ir taip pat turime galvoti, kaip kiekviena politika daro poveikį moterims. Čia turiu galvoje socialinį, ekonomikos, kultūros politiką. Turime galvoti, kaip ta politika veikia lytis ir apskritai lyčių lygybę. Šį savo feministinį judėjimą mes vadiname ketvirtąją žaliąją bangą. Feministės dabar jau pradeda dirbti e, vykdomosios valdžios institucijose teisėkuros institucijose mes taip pat ieškome kitų būdų, kaip ateiti į politiką Argentinoje. Mes norime sukurti savo ministeriją. Norime pasitelkti savo galės E, kol kas viskas yra labai fragmentiška, bet mes bandome dirbti kaip vienas tinkslas, tinklas ir visos mūsų institucijos dabar vadovaujasi nauja logika ir moteris, administratorės, moteris vadovės mokosi. Pagal na, kad būtų priimtas naujas įstatymas, e, tai pareikalavo vienos moters e, aukos. Buvo priimtas Mikalos įstatymas, Mikaela tai e, mergina, kuri buvo iš e, privartauta e, ir nužudyta, vos 19 metų jai buvo kūno kultūros mokytoja. E, Ji buvo nužudyta viešumoje, siaubinga. Reaguojant į tai buvo patvirtintas teisės aktas, kuris įpareigojo visuomenės, atsiprašau, viešuosius pareigūnus e, išklausyti kursus apie lyčių aspektus ir lyčių lygybę. Dabar daug diskutuojame apie lyč... smurtą lyties pagrindų, patriarchatą, bandoma užtikrinti, kad tema susilauktų daugiau dėmesio institucijose. Kitaip sakant, mes norime integruoti lyties aspektą į visas politikos sritis, mes norime sumažinti ir lyčių neligybę. Kodėlgi apskritai kalbama apie tai, kad e, ar galima ar negalima e, moteriai laisva valia nutraukti neštumą situacija po truputį keičiasi. Mes siekiame užtikrinti, kad feministinė logika moterų teisės taptų esminėmis, būtų į tai atsižvelgiama į vis, tvirtinant visus teisės aktus ir kad apie tai būtų galvojama visose visuomenės sluoksniuose. Aišku, problemų daug, mažiau išsilavinusi visuomenės dalis ypač e, susiduria su gausybė problemų. Aš paminėjau Mikaelos įstatymą, tačiau yra ir kitas svarbus įstatymas. E, buvo patvirtintas e, nacionalinis vykdymo planas susijęs su lytinė orientacija. bei su globa, kas ypač svarbu moteriams, pavyzdžiui, kiek įmanoma ar galima skirti e, laiko globojant e, artimą giminaitį. Akivaizdu, kad e, pagrindinė našta globai tenka būtent tam tikrai lyčiai. Argentinoje turime gausybę problemų. Pirmiausia, skurdas 30 procentų gyvena žemiau skurdo ribos ir daugiau nei pusė tų 30 procentų yra moteris. Pas mus uh, skurdas, sakoma, įgauna moterišką veidą, kas ypač matoma uh, krizės metu. Reikia įveikti šį moterų skurdą, per užimtumo priemonės užtikrinti moteriams galimybę mokytis, šviestis, tobulėti, pasiūlant tam patą, paskatinti socialinį integraciją, taip pat ir individualias galimybės užtikrinti, sakykime, pakeičiant e, namūkio darbuotojų statusą, kol kas jie nebuvo ir dar vis dar ir vis dar nėra tinkamai socialiai ginami. Taigi tiek mes turime iniciatyvų, pristatėme jos parlamento ir mm, Ispanijos nariai yra pažymėję, kad mūsų pastangos Argentinoje duoda rezultatų, tačiau, aišku, dar liko daug darbų, kalbant apie naš, teisę neštumą, tai daug padaryta, tačiau e, gal reikėtų patikslinti, kad niekas nenori kovoti už abortą. Mes norime kovoti su nelegaliu neštumo nutraukimu. Čia mes turime daug liūdnos e, istorijos. Mes norime, kad žmogus turėtų teisės ir nebijotų jomis naudotis. Ačiū, ačiū už tai, kad taip išsamei pristatėte situaciją Argentinoje. Dabar atėjo laikas padiskutuoti su EP nariais. Samira pirmoji paprašė žodžio, po to Monika, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad atvykote. Labai tai vertinu ir labai džiaugiuosi, kad būdama moterų forumo Eurolat pirmininkė pasisakysiu ir rytoj. Ir labai džiaugiuosi, kad matau jūs ir čia, šioje salėje. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad mes, ypač moteris Europos parlamente, tikrai remiame jūsų misiją ir taip pat suprantame ir daugybę iššūkių, su kuriais susidurėme, pavyzdžiui, moterų persekiojimą, priekabiavimą, ypač moterų politikių, gazdinimus, bauginimus. Norėčiau paklausti, ko jūs ketinate imtis, siekdamos parodyti, kad reikia labai aktyviai kovoti su priekabiavimu ir moterų bauginimu, ypač moterų politikių ir apskritai viešas pareigas einančių moterų persekiojimų ir bauginimų. Mes su to sutrime ir Europoje. Neseniai lankiausi Panamoje su Eurolat delegacija ir buvo akivaizdu, kad kyla iššūkių ir vietos bendruomenių atstovėms, taip pat ir e, afrikiečių kilmės e, moterims Pietų Amerikoje. Taigi norėčiau paklausti, ko ketinate imtis, kad pagerintume šių moterų Latino Amerikoje ir jūsų šalyje padėtį. Taigi ačiū ir nekantriai laukiu mūsų kito susitikimo šią savaitę. Ačiū. Toliau Monika, po to Lina, po to Marina Manuel. Taip, ir kitos kolegės. Ačiū. Pirmininkė. Noriu padėkoti Argentinos kongreso atstovėms. Noriu pasveikinti jūs e, su tuo, kad atstovaujate skirtingoms partijoms. Kiekviena partija atstovauja vis kitai pozicijai, tačiau jūs esate vieningos gindamos moterų teisės. Taip pat dėkoju ir ambasadoriui, ir visai ambasados komandai, kuri pasirūpino visą logistiką, kad galėtume sulaukti šių svečių. Taigi ačiū už šią diskusiją. Diskusija yra skirta labai sudėtingai ir svarbiai problemai. Tai yra mūsų, teisėms į mūsų kūną. Aš manau, kad mūsų pozicija yra aiški ir tas Visuomenės judėjimas Argentinoje prasidėjo ne dabar. Norėčiau priminti, ką sakė Gabriela Cerutė iš Argentinos. Jis sako, kad mes esame e, baltųjų ispanų dukteris ir žaliųjų ispanų motinos. Manau, kad tai apibūdina tai, kas dabar vyksta Argentinoje. Taigi, kai žiūrime į baltus, baltuosius ispanus ir žaliuosius ispanus Argentinoje, Argentinos gatvėse. Mes bandome išsiaiškinti, kokios vyrauja pozicijos ir ką jūs kaip parlamento narės išgyvenate. Aš žinau, kad šiuo metu Argentinoje vyksta posėdžiai, jūs turbūt e, pasiemėte atostogų, kad galėtumėte atvykti čia. Taigi noriu paklausti, koks galėtų būti įvairių nacionalinių parlamentų indėlis ir taip pat kaip Europos parlamentas galėtų padėti jums ir lydėti jūs jūsų kovose. Ačiū dabar, Lina. Ačiū, pirmininkė, ir aš kalbėsiu ispaniškai. Visų pirma, noriu padėkoti jums už pastangas. Ačiū, kad atvykote. Žinau, kad jums tai yra atostogų laikotarpis, bet jūs aukojate savo atostogas šiam darbui. Taip pat noriu padėkoti ir Evelyn. Taigi iš pat pradžių, kai mes pasiūlėme pasikviesti, jūs, Evelyn, padėjo man ir Monikai, taigi dėkoju. Evelyn už pastangas. Na, ši institucija, šioje institucijoje yra daug biurokratijos, bet jūs e, padarėte viską, kad šis vizitas įvyktų. Manau, kad šis susitikimas svarbus, svarbu mums kalbėtis ir kurti tokį tinklą. Manau, kad kova už lygybę, nepriklausomybę Mm, kova, kad mūsų kūnas priklausytų mums, yra labai svarbi. Jis svarbi nacionaliniu, regioniniu lygiu. Visur, kur yra moterų, turiu galvoje ir skirtingas klases, ir etninės grupės. Taigi Argentinoje kovojama už moterų teisę į savo kūną, kovojama už teisę į abortus. Taip pat e, svarbus yra ir surogatinės motinystės aspektai. Šios problemos aktualios ir JAV. Mes žinome, kad moteris yra sodinamos į kalėjimus, taip pat e, yra ir priverstinių abortų. E, problemos įvairios, bet iš esmės visur vyksta ta pati kova. Taigi viena vertus moterų kova e, yra įvairių formų, tačiau mes visos siekiame to paties tikslo. Mes e, siekiame didinti informuotumą, ne tarpusavyje mes jau esame e, įsitikinusios, mes tiesiog bandome įtikinti ir kitus. Ir aš manau, kad to samoningumo, informuotumo didinimas reikalauja, kad mes sukurtume savo feministinio judėjimo etiką ir jūs iš Argentinos taip pat įnešate labai svarbu indėlį. Jūs esate mums pavyzdys to, kaip reikia kovoti už moterų teisės, taip pat kovoti ir už demokratiją. Tai yra labai svarbu. Aš žinau, kad Argentinoje moteris atliko labai svarbu vaidmenį kovojant už demokratiją. Ir na, dabar nenoriu čia skleisti apokaliptinių nuotaikų, tačiau matau, kad uh, demokratijai daugelie pasaulio šalių yra iškilęs pavojus. Taip pat e, vyksta ir antifeministiniai judėjimai, yra bandymų kontroliuoti moteris, yra antidemokratiškų judėjimų. Dabar išgyvename labai svarbų momentą, mes turime kovoti ir e, sukurti tą tinklą, turime e, tęsti kovą už lygybę, už mūsų savarankiškumą ir už teisę į mūsų kūną. Ir mes esame šios kovos už demokratiją prieš šakyje. Ir aš labai tikiuosi, kad tokie susitikimai vyks ir ateityje. Ir klausiau, kaip tik Monikos, kaip galėtume toliau bendradarbiauti. Diana. Dėkoju Marija Manuel, po to Diana. Ir po to aš taip pat norėčiau pasisakyti. Dėkoju Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėjau ispaniškai, bet pato tęsiau da portugališkai. Aš esu socialdemokratų frakcijos koordinatorė Eurolat asamblėjoje ir taip pat aš dirbu šiame komitete. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pas mus atvykote. Ir taip pat dėkoju Jums už tai, kad Jūs kovojate savo šalyje ir papasakojate mums apie savo veiklą. Nebejoju, kad jūs e, paminėjote tik tai dalį savo darbų, projektų, nes visko nesuminėsi. Taigi aš noriu pasakyti, kad e, mūsų parlamente mes manome, kad labai svarbu yra skirti pakankamai laiko tam, kad galėtume sumažinti problemas, su kuriamis susiturė moteris. Praeitą savaitę mes kalbėjome plenarinėme posėdėje apie moterų genitalių žalojimą. Ir beje, daug kam ES atrodo, kad tai nėra aktuali problema ES. Bet tai vis tiek yra aktualu, nors visiems suprantama, kad genitalių žalojimas yra da, visiškai pasenęs reiškinys, visiškai nepriimtinas šiandienos pasaulyje. Mano šalyje mes taip pat ilgai kovojame už tai, kad da, neštumo nutraukimas būtų dekriminalizuotas, kad jis būtų įteisintas. Jūs galite da, manyti, kad abortas yra gerai ir blogai, bet vienaip ir kitaip negalime leisti, kad moteris da, a, būtų paliktos likimo valiai, dažnai da, mirti iš esmės kur nors laiptinėse, pavyzdžiui, dėl to, kad nesusilaukia medicinos pagalbos. Ir ma, šiandien matome, kad Nepasant to, kad mums dar visai neseniai atrodė, kad jau mūšis laimėtas ir kad jau pasiekta nemenka pažanga, kad vis dėlto daugėja atžangos apraiškų. Ir mes turime kovoti už tai, kad ateityje neįsitvirtintų neligybę. Ir taip gal jūs e, šiandien ir e, nenorėtumėte apie tai kalbėti, bet gal būtų naudinga mums pasikeisti nuomonėmis ir apie tai. Dar vienas dalykas - moterų atstovavimas e, technologijų pasaulyje, nes akivaizdu, kad būtent ten bus kūriamos geresnės, geriau apmokamos darbo vietos ateityje. Ir mums reikia paruošti merginas ir mergaitės jau dabar dalyvauti technologiniai revoliucijoje. Gruodžio mėnesį lankiaus renginyje Panamoje ir galiu pasakyti, kad tas renginys buvo puikus, nes Mes galėjome pasikeisti nuomonėmis su kolegėmis iš Latino Amerikos šalių ir aš manau, kad tai buvo pati svarbiausia ir įdomiausia to renginio parlamentinės, tarp parlamentinės asamblėjos dalis. Ir aš galiu tik tai da, tik, aš, a, išreikšti viltį, kad a, kitoje Eurolato asamblėjoje, kuri vyks Argentinoje, mes galėsime tęsti diskusijas. Visuomet galėsite pasikliauti mumis, mūsų solidarumu. Visos šios temos, net ir jie atrodo, kad jos nebėra aktualios, nes mes jau sugebėjome įspręsti visas problemas, turi nuolat būti mūsų darbo atvarkėje, negalime paleisti jų iš akių. Dėkuoju, toliau Diana. Labas vakaras e, visiems ir dėkoju Jums už tai, kad atvykote pas mus į Europos parlamentą, kad pasidalijote savo e, mintimis. Man visuomet patinka įsivaizduoti, kad tokios diskusijos kaip šiandienos gali da, e, uh, turėti tą vadinamąjį draugelio efektą, kad tai kitaip tariant, mūsų ištartas žodis čia gali da, iš esmės pakeisti padėtį da, o, kitoje labai toli esančioje šalyje. A, Graikijos atstovai šiame parlamente yra nekartą surengę renginius, kuriame, kuriuose buvo kalbama apie da, um, moter, moterų e, žudimo reiškinį. Ir e, žinome, kad tas reiškinys yra aktualus ne tik Meksikoje, ne tik Argentinoje, bet ir e, čia, pas mus. Ir nepamirškime ir kartais policijos naudojamo skurdo smurto nes teismų sistema, teisė, te, teisėjas saugos sistema vis dėlto yra labai nepalanki moteriams. Taigi kaip galima būtų keisti pareigūnų požiūrį, kai jie gyvena tokioje da, ba, o, tokiame vyrų dominuojamame kontekste. Ir dėkoju Jums už viską, ką Jūs pasakėte, da, o aš norėčiau Jūsų dar paklausyti. Ar yra kokia nors problema, kurią jūs norėtumėt išryškinti da, a, diskusijoje apie policijos pareigūnų požiūrį į moteris, į da, moterų da, a, žudimus? Dėkoju, dėkoju da, visiems ir e, visoms, dėkoju Evelin taip pat. Jūs visuomet. A, e, buvote labai ir esate labai atvira, esate pasiruošę aptarti visus e, da, klausimus. Ir aš atsimenu mūsų susitikimą Argentinoje, tuomet aš labai daug sužinojau ir iš tikrųjų manau, kad e, jūsų kova už e, reprodukcinės sveikatos teisės susišaukia su tuo, ką mes darome. Mes turime da, daryti viską, kad paveiktume savo vyriausybės ir tiek Ispanijoje, tiek Argentinoje ir jūsų šalyje ir mano šalyje mes turime ministrą atsakingą už lyčių lygybę. Ir žinome, kad moterų protesto judėjimas ar, ar kovos už moterų teisės judėjimai uh, yra labai iš tikrųjų da, o, veiksminga priemonė, nes žinome, kad e, jūsų veiksmai turėjo nemenka poveikį jūsų vyriausybei. Pone Fernandes yra dar vienas geras pavyzdys. Kiek aš žinau, ji yra jauniausia Latino Amerikos parlamento narė. Ir uh, Kalbėjome jūs minėtumės temomis ne kartą ir man įdomu būtų sužinoti, kaip jūs jaučiatės čia. Jūs kalbėjote apie daugybę spręstinų. Da, problemų ir aš norėčiau sužinoti, kaip jūs da, dirbate su konkrečiomis institucijomis. Aš esu aktyvistė, kovojanti už moterų teisės, esu feministė ir aš žinau, kad feminizmo savoka yra labai plati ir ne visuomet uh, feministės, feministai sutarė dėl to, kokiu priemonių reikia. Ir aš žinau, kad ir jūsų da, feministinėme judėjime taip pat yra įvairių nuomonių ir net buvo kilę net ir konfliktų. Uh, Bet mes visi suprantame, kad turime remti moteris. Nors kartais ir susidurėme su da, tam tikromis problemomis, ypač kai kalba pasisuko apie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos teisės. Ir kiekvieną kartą, kai mes norime parlamente patvirtinti kokį nors su šiomis teisėmis susijusių dokumentą, uh, iš karto iškyla problemų ir yra, pavyzdžiui, šalių, kurios visuomet pasira, pasisako e, prieš e, e, seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, tai yra Lenkija, Bulgarija, pavyzdžiui. Ir da, mes turime da, įstatymus, kurie reglamentuoja neštumo nutraukimą, bet mes taip pat vis tiek matome, kad da, kai kas kvestionuoja, da, ar da, tai yra teisėtas, kvestionuojame netokie dalykai kaip da, lytinis švietimas, lytinis ūkdymas mokyklose. Ispanijoje, pažiūrėjau, šiuo metu tai yra labai aktuali tema. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs sprendžiate visas šias problemas jūsų šalyje. Taigi klausimų yra labai daug, pastabų yra daug, ir aš taip pat pati norėčiau užduoti Jums klausimą. Bet pirmiausia, da trumpa pastaba. Tais laikais, kai daugybėje šalių mes matome, kad nepažanga, o atžanga, jūs atvykstate iš šalies, kur vis dėlto einama į priekį Kai mes da, pateikėme da, sėkmės pavyzdžius ir kai sakome, žiūrėkite, atvyko moteris iš Argentinos, kurios kovoja už moterų teisės, kurios įteisina, da, įteisina da, tam tikras kvotas. Da, tas, ta jūsų veikla taip pat ga, gali da, a, būti mūsų panaudota kaip argumentas už tai, kad ne, nereikia nuleisti rankų, reikia toliau dirbti. Ir dar vienas dalykas. A, Šį rytą įvyko steigiamasis e, lyčių, e, lyties aspektų integravimo į politikos rytis tinklo steigiamasis posėdis, kuriame dalyvavo Europos parlamento pirmininkas, kuris e, visokiojopai parėmė mūsų iniciatyvą. Ir tai yra techninis dalykas, bet tai yra vis dėlto svarbu ir aš norėčiau jums trumpai gal papasakoti apie tai, kaip mes. Tai, užtikriname lyties aspektų integravimą. Kiek, pavyzdžiui, kiekviename komitete mes turime, kiekvie, turime po, po vieną ar net kelis atstovus, komiteto narius, kurie da, prižiūri, kaip lyties aspektas yra integruojamas į to komiteto kompetencijos srities politiką. Yra tokių, kurie rūpinasi seksualiniu priekabiavimu ar. Da, pavyzdžiui, biudžeto sudarimo atsižvelgiant į lyties aspektą klausimais. Ir tai yra tokie konkretos pavyzdžiai. O dabar klausimai. Kaip galima būtų bendradarbiauti ateityje? Pasitelkiant Eurolatą, tai yra jau tas formatas, kuris egzistuoja ir galbūt galima būtų uh, ir New York'e užmėgsti struktūrinį dialogą jungtinėse tautose. Ir akivaizdu, kad visos moteris turi stengti susitelkti, nesvarbu, iš kurios šalies jos yra. Bet uh, Lotino, uh, Lotino Amerika ir Europą sieja bendra kultūra, mes turime bendras vertybės. Ir būtų gerai, galėtume tęsti mūsų bendarbiavimą, įskaitant ir techninių lygmenių. Na, dabar aš tai norėčiau steikti Jums žodį ir suteiksiu žodį tą pačią eiliškumo tvarką, kurią Jūs pasisakėte pradžioje. Taigi, pirmiausia, Sofija Bambilla. Dėkoju. Aš pasistengsiu atsakyti į pirmą klausimą. Aš savo partijoje Argentinoje esu atsakinga už moterų klausimus. Ir be abejo, aš noriu skatinti kuo aktyvesnį moterų dalyvavimą politinėme gyvenime. Ir politinis smurtas yra dalykas, ku, kurio dar kartais pasitaiko. Ir mes šį rytą, pavyzdžiui, kalbėjome apie taip, kaip galima būtų pašalinti kliūtis. Nie, niekas nebejojo, kad moteris da, geba a, eiti vadovaujamas pareigas, e, e, jos yra pakankamai kvalifikuotos, e, bet mums labai sunku vis dėlto užimti tas pareigas tiek privačiam, tiek viešam sektoriuose. Mano partijoje Kartu su kolegė mes, pavyzdžiui, galvojame apie taip, kaip galima būtų da, partijoje da, užkirsti kelią politiniam smurtui. Ir akivaizdu, kad da, visi politikai da, turėtų da, susitelkti ir susitarti dėl to, kaip reikėtų kovoti su šiuo reiškiniu. Ir da, kiekvienas, kuris patiria politinį smurtą, turėtų turėti galimybę da, a, jam pasipriešinti. Galima kalbėti ir apie socialinį ir ekonominį smurtą. Ir Argentinos kongrese taip pat e, da, buvo patekti net keli dokumentų projektai da, e, su tuo susiję. O aš parengiau įstatymo projektą, kuriame buvo numatytos kelios priemonės, uh, kuriomis galima būtų pasinaudoti, siekiant e, da, sum, uh, e, užkirsti kelią da, politinio smurto reiškiniui. Ir iš tikrųjų būtų puiku, jeigu mes galėtume bendradarbiauti. Toliau. 2019 m. įstatymas dėl kovos su smurtu. Visi, e, visos esam politikės, Ir e, mes galime savo veiksmais keisti realiai padėtį, taigi nepamirškime šios svarbios galimybės. E. Ačiū. Norėčiau akcentuoti dalyką, kurį minėjau per savo įžanginį pasisakymą. Labai sunku patvirtinti įstatymus ir dar sunkiau juos įgyvendinti. Tačiau bet kuriuo atveju privalome užtikrinti matomumą ir žinomumą. Socialiniai tinklai leidžia moteriams bendrauti, informuoti apie jų padėtį, po to seka veiksmai ir ne tik teisėkuros veiksmai. Ta naujoji lyčių perspektyva yra tarsi e, raudonoji linija matoma e, visose teisėkuros srityse. Mes turėtumėme galvoti ir apie e, socialinę perspektyvą, kai kalbame apie tą sandorį tarp valstybės ir visuomenės. Tai yra teorija, tačiau praktikoje matome, kad ne visi statymai yra įgyvendinami ir tada bet koks pasiekimas nueina per niek. Mes, moteris, privalome ir čia imtis atsakomybės, dėl to ir atvykome čia, esu kilus iš Patagonijos, iš tos Argentinos provincijos, kur yra daug izoliuotų bendruomenių, kurios nėra matomos, kur nėra in interneto prieigos, negalima atitinkamai naudoti socialiniais tinklais. Mes kaip visuomenės tautos atstovai turime vykti tas bendruomenės, į tas vietovės ir ten kalbėtis, atstovauti visus. Aš norėčiau prabilti ir apie čia buvių moterų e, situaciją, smurtą prieš jas, reikia gerinti ir jų situaciją, bet kokią vyriausybės iniciatyvą reikia sieti su lyties aspektu. Rytoj Argentinos ir Argentinos moterų laukia svarbi diena prieš kongreso, priešais kongreso rūmus, organizuojame demonstraciją ir mes prognozuojame, kad rytoj bus pateiktas įstatymas dėl abortų legalizavimo. Prašau, palaikykite mus, dalinkite šią informaciją. Būtina, kad mus palaikytų rytoj visos pasaulio moterys. Ir aišku, palaikyti mes turime tos tūkstančius moterų, kurios išeis rytoj į gatves. Dėl moterų žmogžudyščių jų yra daug, kas 30 e, valandų žudoma po vieną moterį. Tokia yra statistika. Ta reikia keisti, tam reikia pinigų, reikia atitinkamai formuoti biudžetas. Taigi padirbėti dar turėsime labai stipriai. bet koks abejotinas moters žūties atvejs turėtų būti traktuojamas kaip išskirtinis moters žmogžudystės atvedis. Aš kartu su kolegomis e, rengiu įstatymų projektą, kuris moters žmogžudystę įvertintų kaip sunkinančią aplinkybę. Tas būtina šiandienos e, situacijoje Negali būti taip, kad į moterų žmogžudytės būtų žiūrima kaip per, šve, per švelninančių aplinkybių perspektyvą. Privalu suteikti daugiau matomumo ir girdimumo visiems, visoms visuomenės grupėms, tai leis pasiekti pažangą, stiprinant moterų teisės. Ačiū. Gabriela, prašom. Ačiū. Pradėti savo pasisakymą norėčiau nuo politinio smurto. Šiame kontekste politinis smurtas tampa vis akivaizdesnių reiškinių. Mes matome įvairias, imam, kad imamisi įvairiausių sankcijų, uh, yra e, smurtaujama prieš tam tikras e, iniciatyvinės grupės, e, tokiu būdu smurtaujama ir prieš moteris. Mes bandome teikti įstatymų pakeitimus bei norime ne tik atkreipti į politiškai aktyvių moterų situaciją smurtauja prieš jas, neapsiribuojame to smurtavimą prieš profsąjungininkas, apskritai prieš bet kokias aktyvesnės moteris. Tokį politinizuotą smurtą prieš moteris reikia pabrėžti ir jį išskirti. Juk e, tokiu būdu bandoma atimti teisę į viešąjį gyvenimą. Atitinkamai reikia keisti įstatymus ir juos įgyvendinti, užkardant tokio pobūdžio smurtą. Atsakant į kitus klausimus, mes esame e, žaliųjų kaklas karių motinų judėjimas. Mes pirmiausia akcentuojame nelegalių abortų problemą, jų daromą žalą. Mes norime užtikrinti teisę į uh, laisvą apsisprendimą, taip pat ir už galimybę nutraukti neštumą. Tokiu būdu stipriname demokratiją, įtvirtiname visų visuomenės grupių teisės. Taigi mes turime pasiekti, kad būtų įtvirtinta pilnai teisė į savo kūną, neštumą nutraukimą privalu legalizuoti, tai turi būti nemokama operacija, tai yra dalis kovos už demokratiją. O dėl parlamentinės asamblėjos vyks neįlinis, vyko neįlinis posėdis per vasaros atostogas Aišku, parlamentiniai metai ilgi. Ir vilėmės, kad pavyks e, kovo pateikti e, teisės į abortą įstatymo projektą, vyks parlamentinės diskusijos, e, darbuosios komitetai, tikimės, kad parlamentas baigs diskusijas, e, gal per ateinantį pusmetį, gal kiek ilgiau viskas užtruks, tačiau vilėmės, kad įstatymas bus patvirtintas, yra tikrai nemažai gerų lūkesčių. Tuo pat metu diskutuojama ir kitomis e, temomis, klausimai aktualūs visiems, taip pat ir atskiroms Europos valstybėms. mes kalbame apie kitus klausimus, kaip pavyzdžiui surogatinę motinystę. Temos aktualios, tačiau jų esmė viena vie, - demokratija ir vienodos teisės visiems. Jeigu mūsų grupė E, atstovaujantį atskiras partijas sugeba diskutuoti šiais bendrais klausimais, tai tikrai puiku. O dabar dėl to, kaip jūs galite mums padėti šioje svarbioje kovoje, sprendžiant tokius e, esminius klausimus, teisė į abortą teisės aktas, kaip sakiau, bus pradėtas nagrinėti, jums tiesiog mm, reikėtų išreikšti dėmesį tuo, kas vyksta. Gal reikėtų laiškų kreiptis, išreikšti dėmesį, tai būtų puiku. Gal net ir, pavyzdžiui, parlamentui deklaraciją pavyktų patvirtinti, visą tai mm, liūdėtų, jog sekate situaciją, kad palaikote mus. Mes savo ruoštų galėsime tokius dalykus paviešinti, akcentuoti, kokia svarbi ši tema, pagrysti, kad klausimas svarbus ne tik Latino Amerikai, bet aktualus visam pasauliui. Tokiu būdu mūsų judėjimas įgaus didesnį svorį. Jeigu jūs mums tokiu būdu padėtumėt, būtų puiku ir tuo labai džiaugtumėmės. Ačiū ir dabar Chimena Lopes. Prašom. Dėkui. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Puiku, kad galime susėsti bei pasikalbėti apie šiuos klausimus, pasikeisti mintimis. Kolegė užsiminė apie tą politinį, politizuotą smurtą, tai yra naujovė. Prieš mėnesį vyko diskusijos apie tarp institucinius darbus – bei buvo patvirtintas e, toks dokumentas. Pavyzdžiui, jeigu darbo vietoje yra priekabiaujama vienaip ar kitaip, apie tai turi būti viešinama, tačiau žmogus pradedamas persekioti ir per socialinius tinklus, naudojamasi hierarchiniais santykiais. Mes regime ir tam tikrą pasipriešinimą iš atskirų parlamento, Argentinos parlamento narių. Mes norėtumėme, kad būtų liautasi skleisti e, smurtą e, kurstančias kalbas per Facebooką, kitais būdais. Matome, kaip asmenys yra užsipuolami per socialinius tinklus kitais būdais. Yra išpoliai prieš asmenį, yra prikišama lytinė orientacija ar panašus dalykai. Tokie įvykiai vyksta. Reikia su tuo kovoti. Atitinkamai privalu reaguoti Mes išvelgėme e, tam tikrą dinamiką mūsų visuomenėje. Matome, kad feministinis judėjimas dažnai iššaukia pakankamai griežtą reakciją. Man susidaro įspūdis, kad čia e, yra tiesiog politinio apsisprendimo reikalas būtent žiūrėti į klausimą iš lyčių perspektyvos ar ne, ar suvokti, kad reikia skirstyti smurtą priklausomai nuo jo pobūdžio. Mes e, regimės, regime įvairių iniciatyvų, taip pat ir Europos parlamento iniciatyvos man pasido, pasirodė tikrai įdomios. Mums e, norėtųsi rasti būdą problemams išspręsti bei sukurti erdvę, kur būtų daugiau lygybės, vienodos teisės visiems, tačiau kalbų nepakanka, reikia veiksmų, dirbame ties veiksmų planu. Mes iš institucinio pobūdžio turime rasti būdų, kaip, kokiais konkrečiais veiksmais užtikrinti didesnę lygybę, didesnės teisės. Nepakanka konstatuoti, kad yra kažkokių trūkumų, teisėjų, kurios institucija privalo pasirūpinti, kad trūkumai būtų šalinami per įstatymus, kad įstatymai būtų įgyvendinami. Nepamirškime ir čia buvių tautelių teisių. Mes e, e, imamės to klausimo, visoje šalyje yra organizuojami sustikimai, tokių bus daugiau nei 25. Mes norime išgirsti kiekvienos visuomenės grupės e, nuomonė labai dažnai kaimiškose vietovėse gyvenančios moteris kenčia, beje, jos gal susiduria su tokiomis problemomis, apie kurias mes nežinome arba neskiriame joms pakankamai dėmesio. Jų problema, kad joms sunku organizuotis, e, apsijungti, Egzistuoja daug e, indėnų genčių, grupelių. Mes bandysime pasikalbėti su jomis, su moterimis e, čia ir rasti būdų, kaip gerinti jų situaciją. Dabar atsakant į klausimą, kaip ES gali mums pagelbėti, labai svarbu organizuotis, dirbti per tinklus bei galų gale skleisti informaciją apie tai, kas vyksta Latino Amerikoje, na, pavyzdžiui, kas įvyko Čilėje ar kitur. Privalu tinkamai informuoti apie tai, kas vyksta. Įvykių daug, išpolių daug, pokyčiai esminiai visą tai daro įtaką mūsų gyvenimams. Reikia tiesiog įgarsinti tai, kas vyksta, dalintis informaciją apie įvykius Latino Amerikoje. Eurolat yra toks forumas, kuris gali padėti pagalvoti apie įstatymus, kurie būtų bendri visai Latino Amerikai, juk mus Latino Amerikoje sieja daug istorinių ryšių, tiesiog reikia pagarsinti tas problemas bei ieškoti jūs sprendimų joms, gal orientuotis pradžiai į pažeidžiamiausias grupės, kurio sunkiausia ginti savo teisės, taigi informavimas, švietimas, informacijos klaida Taigi mums labai svarbu burtis, kurti tinklus, ieškoti e, tarpusavę ryšio. Mūsų tarsi išauklėjo būti paslaugiomis, atidžiomis, e, atsižvelgti į kitų nuomonę. Tai ir darykime, elkime taip, burkimės, kalbėkime drąsiai, nebijokime pasakyti, ką galvojame, reikia įveikti tą mačio kultūrą, reikia nebijoti, e, paaiškinti, kodėl mes sureaguojame taip ar kitaip, kodėlgi mes nesutinkame su tuo, kad e, būtų mūsų gyvenimas ar mūsų elgesys įspraudžiamas į konkrečius rėmus. Mes tiesiog norime būti laisvos, norime gyventi demokratijoje. Tai yra mūsų tikslas ir siekis. Ačiū Jums visiems. Labai ačiū už suteiktą galimybę susitikti čia su mūsų seserimis iš Europos. Europa yra tikras pavyzdys mums visiems. Really, uh, uh, uh warm, uh, ačiū, ačiū už šiuos šildus baigiamosius žodžius. Žinau, kad jūsų dar laukia daug diskusijų, jūs tikrai visapusiškai išnaudosite savo laiką Europos parlamente. Ačiū už šią diskusiją, žinau, kad turime galimybių bendradarbiauti įvairiose srityse, įvairiais klausimais ir įvairiose forumuose ir Eurolat, ir e, jungtinėse tautose, ir taip pat višalių pagrindų. Tiesiog noriu Jums visoms padėkoti, linkiu gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų this I finish, of course, also. Ir baigiame ir mūsų šios dienos komiteto posėdį.